mūsų pasiūlymus tokius bendro pobūdžio daugiau. Bet e, juk tai nėra privaloma, tai, ką mes Europos parlamentas parašome savo rekomendacijose. Europos išorės veiksmų taryba, tarnyba ir Europos Sąjungos taryba, jie yra laisvi priimti mūsų pasiūlymus ar ne. Bet manau, kad konkretūs dalykai, kurie iš tikrųjų padėtų ginti religijos ir tikėjimo laisvę, jie tik tai praturtintų dokumentą ir mūsų pasiūlymus, o ne atvirkščiai. Tai tiek norėjau pasakyti ir labai labai, labai e, tikiuosi e, kolegų pritarimo ir, ir e, rytoj per balsavimus užsienio reikalų komitete. Ačiū. Thank you, Madam Andrikinė. Now... Ačiū, ponia Andrikinė. Toliau ponas Tenok ir šešėlinis pranešėjas ir ponas Donskis šešėlinis pranešėjas. Dėl 57 pakeitimo yra problemų. Būtų gerai, kad nebūtų konkrečiai minimas veikatos priežiūrai ir švietimas, nes mūsų šalyje yra labai daug sudėtingų jautrių klausimų. Pavyzdžiui, dalyvavau nacionalinėse debatuose dėl to, kad e, musulmonų tikėjimo medicinos studentai e, turi tam tikrų problemų, e, nenorėtų dėl yra klausimų susijusių su operacijomis, yra taip pat tokiu atveju, kai vaikai yra paimami iš mokyklos, tuo met, kai mokytojas yra gėjus, kad nebūtų kalbama apie tos klausimus. Ir regis jūs kalbėjote apie karinę tarnybą, e, pavyzdžiui, kaip Jehovos liudytojų atveju. Bet e, reikia turėti galvoje tuos veikatos klausimus. Ir būtų neteisinga sakyti, kad e, dėl religijos yra teisė, suteikiama teisė nepakankamai vertinti viešąją politiką. E, kieno tai buvo pasiūlymas jūsų, jeigu paskutinę dalį išbrauktumėte e, tuos jautresnius dalykus, kad konkrečiai nebūtų minimas sveikatos apsauga ir švietimas, nes tokia formuluotė leistų pateisinti bet ką ir tai būtų problemiška. Ačiū, ponė Tanaku, ponė Stonskis. Ačiū. Norėčiau padėkoti už pranešimą, iš ties yra daug jame puikių dalykų. Turime keletą pasiūlymų dėl kompromisinių pasiūlymų. E, Pranešėjo labai kolegiškai jūs atsižvelgė ir aš siūlyčiau mūsų frakcijai pritarti kompromisams. Puiku, kad pranešėjai jau atsižvelgė į žaliųjų pranešimą, pakeitimą pasiūlymą, kuris buvo labai svarbus, nes jis padeda sušvelninti tas įtampas. Tačiau um, Aldė frakcijai yra keletas labai svarbių dalykų. 57 ir 58 pakeitime 57 rašoma. E, kad galima teikti prieštaravimą. Taigi, panas Stanok visą tai labai um, aiškiai pristatė. Galėčiau tik pritarti tam, nes tai gali reikšti atsisakyti daryti abortą ir mes nepritarėme tam. Manome, kad asmuo turi būti laisvas ir gali atsisakyti tam tikrų paslaugų ar procedūrų, kurios atitinka jo ar jos tikėjimo laisvę. Mes irgi nepritarėme tam kad dėl religinio įsitikinimo būtų galima atsisakyti tam tikrų, atsakyti teikti tam tikras medicininės paslaugas. Dėl 9, 19 pasiūlymo manytume, kad toks pasiūlymas prieštarauja kolegėliam e, prie požiūriui, tegul būna pasiūlymas bendresnio pobūdžio, prit, paprašyčiau kitų kolegų balsuoti už pranešimą ir be tų raudonųjų linijų visa kita yra gerai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už labai sudėtingą ir sėkmingai atliktą darbą. Ačiū, gal kiti kolegos norėtumėte pasisakyti, gal šešėliniai pranešėjai. Taigi, gal norėtumėte atsakyti, ponė Andriginė. Aš dėkoju kolegams e, e, Čarlzui Tanokui ir Leonidui Donskijui už e, šiandien pasakytas pastabas ir e, aš manau, kad e, aš turiu dar pasitarti ir su savo kolegom grupėje, bet manau, kad Čerso Tanoko pasiūlymas dėl 57 pataisos galėtų, galėtų būti priimtinas, o kadangi 57 ir 58 yra compatible, Tai jeigu mes pirmiau balsuosime dėl 57, jeigu jisai bus priimtas, tai tada 58 jo tiesiog ne, ne, ne, ne, ne, ne, neliks, nereikės dėl jo balsuoti. E, dėl 19 pataisos, apie kurią kalbėjo Leonidas Donskis, Tai yra mano kolegos Andžiai Gžip pateiktas pasiūlymas Mes pasvarstysim, kadangi pasiūlymo autoris yra, yra čia komitete, tai iš karto po komiteto manau, kad mes pabandysim irgi surasti sprendimą. Bet e, noriu dar kartą padėkoti visiems už, už pasiūlymus ir už bendrą darbą su šiuo dokumentu. Uh, Ačiū ir jums. So again, uh, I... Labai ačiū ir dėkoju Jums už tai, kad taip e, per tokį trumpą darbo laiką viską puikiai padarėte. Rytoj balsuojame afete 29 dieną, o rekomendacija, ko gero, plenarinėje sesijoje 30 birželio bus patvirtinta. Ir tikiuosi, kad pavyks dar susitarti dėl tų klausimų, kurie tebelieka atviri. Puiku. Dabar eikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Keitimasis nuomonėmis dėl ES politikos žmogaus teisių gynėjų srityje. Žinote, kad e, žmogaus teisių gynėjai yra labai svarbus, praktiškai nuo jų priklauso, kaip bus įgyvendinta žmogaus teisų apsauga turime e, neužmiršti, kad labai dažnai reikia ginti ir pačių žmogaus teisų gynėjų teisės, nes grėsmė kyla ne tik jiems, ne tik jų gyvybė ir sveikatai, bet ir jų šeimos nariams. Yra e, nemažai teisės aktų priimtų įvairių, įvairių valstybių, kuriuose bandama uh, riboti žmogaus teisų gynėjų veiklą. 2010 metais mes priėmėme rezoliuciją dėl ES politikos ginant žmogaus teisių gynėjus. Mes uh, labai norime išgirsti iš pačių gynėjų, kokia yra jų situacija. Taip pat norime nuolat turėti informaciją apie tai, kokia situacija yra įvairios ES institucijose ginant žmogaus teisių gynėjų teisės. Dažnai rašome laiškus, pateikėme įvairius užklausimus 2010 metais parlamentas patvirtino pranešimą šiuo klausimu. Mes Europos parlamente ir kitose institucijose e, stiprinsime darbą šioje srityje, siekdami geriau apsaugoti žmogaus teisų gynėjų teisės. Mes užsakėme studiją, kuri skirta ES gairiams žmogaus teisių gynimo srityje, skirta tų gairių įgyvendinimui. Šiandien mes turime ponę Karen Bennett, tyrėją iš Londono Metropolitan universiteto. Jinai e, atliko studiją, žiūrėjo, kaip įgyvendinamos gairės E, Kirgizijoje, Tailandė, Tunisijoje, e, Tunise. Ir dabar mes pateiksime žodį poniai Benet, e, kad jinai pristatytų savo studijos pagrindinius, pagrindinės mintis, o po to suteiksime žodį ir kitiems ekspertams, kuriuos aš tada ir pristatysiu, kai jie kalbės. Dėkui. Dėkui už galimybę apžvelgti e, studiją, kuri skirta ES gairių įgyvendinimui. Gairės skirtos žmogaus teisų gynėjų teisų užtikrinimui. Studija buvo vykdoma 2012 m. spalį, 13 m. sausi. Mes buvom, e, studijos tikslas buvo peržiūrėti gairias, kurios buvo patvirtintos 2008 metais. Studija nagrinėjo situaciją Kirgizijoje, Tailandė ir Tunise. Taip pat buvo žiūrima, kaip rengiamos tų šalių strategijos žmogaus teisių apsaugos srityse. Studija skiria dėmesį tom šalims kurios nėra pačios blogiausios šioje srityje, tose šalise yra pakankamai atviros visuomenės, kuriuose veikia, gali veikti žmogaus teisų gynėjai, bet ir ten jų teisės yra pažeidžiamos. Mes bendradarbiavome atlikdami studijas ES misijomis tose šalise. Mūsų studija nėra studija, kuri apžvelgia visą situaciją, bet jinai skiria pagrindinį dėmesį pagrindiniams institucijoms ir suinteresuotoms šalims žmogaus, teisės, žmogaus teisų srityje tose šalise. Mes gavome atsakymus į užklausimus. Tuos atsakymus pateikė ES ambasados E, atstovybės, išorės veiksmų tarnybos, nevyriausybinės organizacijos, e, e, teisininkai ir tų šalių atitinkamos institucijos. Mūsų studijoje atsakiusiųjų vardai nenurodomi, taip siekiame apsaugoti jų privatumą Šiandien aš pabandysiu pristatyti, kokie yra mūsų studijos pagrindiniai rezultatai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tose nagrinėtose šalise skiriasi ES diplomatų žinios apie tai, kad tokios gairės yra. Tik tai trečdalis diplomatų žinojo, ką realiai tos gairės numato. mokymai, kurie rengiami diplomatams žmogaus teisų užtikrinimo srityje, nėra sisteminiai, jie ne visada skirti gairių įgyvendinimui. Europos e, Sąjungos darbuotojai, kurie konkrečiai dirba šioje srityje, turėtų skirti daugiau dėmesio e, gairių studijoms ir įgyvendinimui. Biškekas, kuriame yra nedaug ES valstybių narių e, misijų, ko gero pasirodė kaip geriausia e, sostinė, kurioje E, pakankamai gerai veikia ES e, tarnybos šioje srityje. To negalima pasakyti apie kitas dvi sostinės. turime suprasti, kad ES atstovybės yra tie kontaktiniai punktai žmogaus teisų gynėjams e, tokiose didelėse šalise kaip Tailandė ir Tunise. Ir jų vaidmuo, jų aktyvumas turėtų būti didesnis. E, ne visi žmogaus teisų gynėjai žinojo, kad gali gauti paramą iš ES, kad ta parama gali būti skiriama konkrečiai jiems kaip žmogaus teisų gynėjams, o ne, kokių nors, tik tai, o ne tik tai kokių nors projektų finansavimui. Studija rodo, kad ES valstybių narių misijos turi numatę įvairią mm, žmogaus teisų apsaugos politiką, yra gerosios praktikos pavyzdžių, yra mm, dalyvaujama e, žmogaus teisų gynėjų e, teismuose, e, stengiamasi išsiaiškinti ir bandyti dekriminalizuoti įstatymus, kurie galėtų bausti žmogaus teisų gynėjus kalbant apie ES viešasias deklaracijas žmogaus teisų srityje, dažnai buvo minima, kad tos deklaracijos dažniausia sureaguoja tik į jau įvykusius faktus ir neužbėga įvykiam už akių. Daugelis žmogaus teisų gynėjų E, norėtų, kad diplomatai laiky, lankytųsi e, ir tolimesniuose šalių e, rajonuose, kad jų veikla neapsiribotų tik tai valstybių sostinėmis, nes demo, diplomatų vizitai prisidėtų prie didesnio dėmesio žmogaus teisų klausimams, kaip ir diplomatų uh, E, lankimasis e, teismo procesuose padėtų sustiprinti žmogaus teisų e, gynėjų pozicijas. Taip pat turėtų būti skiriamas dėmesys lyčių lygybės aspektui. Moteris žmogaus teisų gynėjos dažnai susiduria su smurtu, su Mm, kultūriniais mm, įvairiais mm, neigiamais dalykais. Taip pat buvo minimos ir labiausia pažeidžiamos grupės, tai yra LGBTA, LGBTI e, teisių gynėjai, Kalbant apie skubę pagalbą žmogaus teisų gynėjams, e, tai yra vizų, e, tai yra galimybė jam gauti vizas. Taigi, kalbant apie e, skubės pagalbos procedūras žmogaus teisų gynėjams, vietas, kur jie galėtų e, saugiai e, pasislėpti, skubos varka išduodamas vizas ar kitas pagalbos priemonės. Šie dalykai daugeliui žmogaus teisių gynėjų nėra žinomi. E, mūsų studija parodė, kad yra labai daug žmonių, E, žmogaus teisų gynėjų, kurie neturi jokios prieigos prie tų apsaugos mechanizmų, ypač tarptų, kurie dirba ne sostinėse, o tolimesniuose rajonuose. Be to išaiškėjo, kad žmogaus teisų gynėjai dažnai nežino, kokių saugumo priemonių turėtų imtis nežino, kad yra įvairios iniciatyvos ES siekiančios padėti, suteikti konkrečią paramą žmogaus teisų gynėjams. Jei jiem kyla ypač didelė rizika, jie netgi turėtų laikinai sustabdyti savo darbą ir turėtų turėti tam tikras e, patalpas, e, kur galėtų saugiai išlaukti. Studijoje taip pat atsispindėjo komentarai apie dabartinės ES iniciatyvas šioje srityje. Visos šis, šios trys e, nagrinėtos šalis turi žmogaus teisių apsaugos nacionalinės strategijas. Daugelis išsakė mintį, kad šių ES gairių rekomendacijos turėtų atsispindėti valstybių nacionalinėse žmogaus teisų užtikrinimo strategijose. Taip pat buvo minima, kad turėtų pagerėti bendradarbiavimas tarp ES valstybių misijų ir žmogaus teisų gynėjų. E, buvo pabrėžta, kad misijos turėtų skirti dėmesį žmogaus teisų gynėjams tose šalise savo darbe. Šalių strategijų žmogaus teisų srityje rengimas turi būti svarstomas, turi būti numatytas laikotarpis tų strategijų apsvarstymui, turi būti konsultuojamasi su žmogaus teisų gynėjais. Tokios konsultacijos ir dabar jau vyksta, bet gynėjai pabrėžė, kad labai dažnai tos konsultacijos uh, yra skubios ir nepakankamai gilios. Buvo minėtos e, kokios e, šalis, e, kokie regionai kelia didžiausių problemų žmogaus teisų apsaugos srityje. ES įsipareigojimai siekiant labiau apsaugoti žmogaus teisų gynėjus turėtų būti siejami su gairėmis, su ES e, politika šioje srityje, su besikeičiančia situacija įvairiose šalise ir su žmogaus teisų gynimo procesu. 2014 metais sueina 10 metų nuo tų gairių prieimimo. Taigi, ko gero, tai būtų pats laikas tom gairiam peržiūrėti. Dėkoju, ponė Benet, kad pristatėte mums tyrimo rezultatus. Manau, kad uh, mes turėtume e, perduoti apibendrimą santrauką jūsų tyrimo moterų teisų komitetui, taip pat delegacijų kom, e, konferencijos e, pirmininkui, nes mes turime tokią delegaciją, kurios, kuri dirba su įvairiomis šalimis ir kai e, delegacija vyksta į skirtingas šalis, tai aktyviai reikėtų patarti jiems susisiekti, bendrauti su žmogaus teisų E, sitie dirbančiais pareigūnais ir kalbėti su jais apie tuos klausimus, kurie yra aktualūs. Kaip atsitinka mūsų, kaip kalbama dažnai, pas mus egzistuoja Europos e, demokratijos ir žmogaus teisų priemonė. Tai yra puikia priemonė, kuri mm, įvairiai remia žmogaus teisų gyvinėjų darbą. Jūs sakėte, kad uh, išvados rodo, egzistuoja problemų. Ir mes e, turime kalbėti, kaip ši priemonė galėtų pasiekti tuos aktyvistus žmogaus teisų ga, e, e, aktyvistus, kurie yra ne centre, kurie neturi elektros, neturi popieriaus. Ir dažnai apie tai kalbame. Jeigu teisingai jūs supratau, sakėte, kad vis dar trūksta informacijos diplomatams apie galimybės paremti žmogaus teisų gynėjus. Manau, kad e, ponas Pateislėnu e, mums ir papasakos apie visus tuos dalykus. E, parlamentas visą laiką prašo daugiau informacijos ir vertimo į skirtingas kalbas tam tikrų dalykų e, klausimas buvo keltas. Taigi suteiksiu žodį dabar e, vystome bendradarbiavimo generalinio direktorato atstovui Patrisui Lenormand, kuris ir pakalbės apie e, Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę kaip ji gali padėti paremti žmogaus teisų gynėjus ir kaip galima jos funkcionavimą pagerinti ateityje. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo gerųjų e, naujienų. Mes turime čia priemonė kitais metais numatytą biudžetą 1,229 e, milijardo eurų biudžetą. Ir tai yra labai gerai. E, taupimo laikais e, mūsų delegacijoms ir žmogaus teisės ir jie dirbantiems specialistams, kad e, ši dalis nenukentės ir padidės nemažai. E, ir dalis iš tų 1,2 milijardų eurų bus skiriama žmogaus teisų gynėjams konkrečiai ir mes tikimės parlamento tarybos paramos žengti tą kryptimį, kurią ir norime žengti, bet tai yra tikrai puikiai naujiena, apie kurią sužinome prieš savaitę. Norėčiau kai ką paaiškinti. Žmogaus teisų gynėjų klausimas yra nepaprastai svarbus, nes tai susijęs su įvairiausiais, įvairiausiamis e, požiūriais, įvairiausiais dalykais. Nekalbėsiu apie politinį dabar aspektą, bet apie konkrečią paramą ir e, mano kolegos yra salė, jeigu norėtumėte pateikti jiems klausimą apie politinės dalykus, tai galite. Aš kalbėsiu apie e, tarptautinį lobizmą Ženevą. Tiksliau nekalbėsiu, nes mano yra užduotis e, konkreti pagalba žmogaus teisų gynėjams, trumpalaikė vidinės trukmės, ilgalaikė parama ir mes turime prisiminti, kad vyksta kasdien bendravimas su išorės veiksmų tarnyba taip pat. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia e, sustiprinti išsamų ES e, žmogaus teisų gynėjų mechanizmą. Gal toks keistas pavadinimas, bet papasakosiu plačiau. Kodėl reikia sustiprinti? Todėl, kad nepradedame nuo nulio. E, Mes jau porą pasnių metų dirbome, paremėme daugiau kaip 130 didelių pilietinės visuomenės projektų susijusių su žmonėmis, kurie yra labai sunkiamis sąlygomis dirbantis žmonių teisų gynėjai. Jeigu norite sužinoti informacijos, tai e, bus e, paskelbtas vasarą yra pranešimas ataskaita ir noriu pasakyti, kad žmonės vietoje dirba nepaprastai sunkiai, realiomis, čiomis sąlygomis, dažnai areštuojami už tai, kad gina žmogaus teisės, įskaitant tai, kad bendradarbiauja su mumis, taigi reikia juos pagirti ir mes esame e, parengę būdą E, paremti nevyriausiamis organizacijoms. Praeitą savaitę 20 milijonų paskirstėme ir paskui vėl e, skelbsime naują atranką dėl 20 kitų milijonų e, skirtų žmogaus teisų gynėjams mes daugiau kaip 14 esame paskelbę pasiūlymų dėl finansavimo delegacijose mūsų. delegacijas, e, e, delegacijose vykstantis veiksmai yra taip vadinami smulkios apimties, bet e, reikia su tai žmonėms dirbti, dažnai jiems grasinama mirtimi, juos reikia pavyzdžiui greitai perkelti kitą vietą, mes iki šiol uh, E, paremėme 300 žmogaus teisų gynėjų konkrečiai. Šį rytą sulaukėme vieno prašymo ir maždaug per dieną gau, sulaukėme vieno prašymo, dėl to esame visai patenkinti, kaip viskas dirba, e, vyksta, dirbame labai sudėtingomis sąlygomis šalyse sudėtingose, e, bet kartais net keista, kad viskas mums pasiseka. E, kai kalbėjome, mes e, Azerbaidžiane turėjome vieną atvejį, Turkijoje vyko 38 e, žmogaus teisų gynėjų kongresus ir girdėjome, kad išlaisvinti yra dėka mūsų pastangų kai kurie žmogaus teisų gyniai ir aš tikiuosi, kad mes dar galėsime padaryti daugiau turėdami pajėgumų. Uh, Kodėl reikia kalbėti apie išsamų mechanizmą? Nebūtų prasminga e, plėtoti mūsų priemonės, e, mūsų komponentą žmogaus teisų gynėjams skirtą, nesijant to su kitomis e, priemonėmis. Mes turime galvoti apie auklėjimą žmogaus teisų srityje Pavyzdžiui, jeigu atvyksta toks žmogus iš kitos šalies, mes turime galvoti apie universitetų tam tikras programas, taip pat apie e, švietimą žmogaus teisų srityje, aplinkosaugos srityje, nes yra žmogaus teisų gynėjų, kurie užsima aplinkosaugos dalykais. Mes dabar bandam, bandome septynėms ateinančiams metams parengti mechanizmą, kuris būtų inkorporuotas į demokratijos ir žmogaus teisų priemonę, būtų užtikrinta sinergija ir tai būtų naudinga visiems. E, kodėl reikia ES mechanizmų? Jeigu norime mm, kalbėti apie e, regionius e, mechanizmus, tai galima paminėti Europos tarybą, Amerikos valstybių organizaciją, Afrikos sąjungą, bet mes norėjome, kad ES turėtų pajėgumus būti pilna vertė veikėja ir mes esame viena iš didžiausių donorių šioje srityje, taigi turėtume turėti pajėgumus e, integruotai reaguoti. Labai daug dalykų yra daroma, tūkstančiai, bet jie daromi izoliuotai, reikia sinergijų. Kodėl žmogus teisų gynėjai turbūt nereikia aiškinti, nes tai yra susijęs su skubiomis situacijomis, ypatingomis, reikės spręsti ir mes e, taip pat e, galvojame apie ilgalaikę perspektyvą apie e, žmogaus teisų kultūrą, kuri galbūt pasikeis, tai labai svarbus dalykas, bet mes taip mes turime vis tik tai turėti Europos Sąjungoje šią, šį, šią galimybę veikti ir pagal žmogaus teisų priemonę Mes taip pat neturime labai viešai galbūt dirbti, nes kartais yra atvejai, apie kuriuos viešai kalbėti negalima. Kartais galima įvardinti tam tikrus žmonės, kartais kyla didelis pavojus dėl to, dėl, todėl turime veikti konfidencialiai. Ir parlamente, e, taryba ar komisijoje e, ne visuomet apie tai kalbame, bet turime paėgumus veikti mechanizmas. E, kartais šį žodį sukelia daug įtampos. Mes nekalbame apie instituciją, nekalbame apie kokią nors sudėtingą struktūrą, bet kalbame apie koordinavimą, sinergijas ir strategiją labiau negu struktūrą. E, Darybų e, tarybo išvada buvo tas terminas mechanizmas, bet nėra jisai kažkokia labai sudėtinga struktūra. Dabar ko mes nedarysime tikrai? Pirmiausia, nesukursime naujos struktūros, nes jau pakanka struktūrų, pakanka veikėjų. Mes norime e, pagerinti sinergiją, e, tarpusavio saveikumą ir, kaip jūs teisingai pirmininkė sakėte, norime sustiprinti galimybę susisiekti su užmirštai žmonėmis, tai pasakysiu. Mes taip pat, ir tai mums labai svarbu, nepakeisime, nedubliuosime to, ką daro NVO ir kiti veikėjai, nes jie užsima puikia veikla. Yra kai kurių NVO atstovai čia ir jų patirtis e, užtikrint rezultatus puikiai. E, Žmogaus teisų observatorija e, yra parengusi dokumentą, man nereikia naujo, aš galiu pasinaudoti tik tai juo ir mes turime plėtoti sinergijas, turime skirti papildomai lėšų ir tam tikros administracinės politinės e, paramos toliau, biurokratija, mes norime viską supaprastinti, užtikrinti greitesnius procesus ir lengvesnius. Kodėl, ką mes norime pasiekti e, mechanizmų, reikia plėsti geografinę aptirtį apriepti mes norime būti visur. Dabar mūsų projektas apima maždaug visą pasaulį, norime, kad taip ir būtų, norime taip pat koncentruotis į temas, pavyzdžiui, aplinkosauga moteris, LGBT, religijos ir įsikinimų laisvė. E, yra daugybė tokių įvairių atskirų temų, žurnalistai, teisininkai. Taip pat mes e, norime gebėti reaguoti visą parą E, mes e, turime tokius dalykus daryti, taip pat norime užpildyti spragas. Viena iš tokių spragų yra ryšys tarp labai trumpalaikių ir labai ilgos trukmės veiksmų. Pavyzdžiui, jeigu vyksta teismas, mes labai greitai galime išsiųsti advokatus, bet kas bus po penkerių, šešių metų ir panašiai, nes žmonės gali būti uždaryti kalėjimą keliems metams. Dabar išsamei nekalbėsiu, nes turėsime daug laiko aptarti visiems dalykams. Gal vienas tik pastebėjimas. Vienas dalykas, kurio trūko žmogaus teisų gynėjų mechanizme, e, tai yra prieglopščio e, miestuose iniciatyva, laikinas perkelimas žmonių, kuriems kyla pavojus mes e, turime biudžetą ir e, paramą visų institucijų dirbti, taigi pradėsime plėtoti tokį prieglopščių tinklą. E, keli, keli elementai susijęs su tais miestų prieglopščiais. Galbūt matėte, kad atlikome tyrimų, vykdėme konsultacijas, pamatėme, kad yra labai daug e, miestų agentūrų, kurie, kurios užsima tuo dalyku ir tai geras dalykas, mes norime sustiprinti šiuos e, veiksmus, bet mes nenorime vieni dirbti, perkelti žmogaus teisų gynėją e, nebus prasminga, jeigu jis vienas bus perkeltas, reikia e, užtikrinti ryšį su jo ankstesnė veikla ir mes šioje srityje dirbame. Mes perkeliame žmonės ir dirbame šioje srityje, dabar prasidėjo tam tikras bandomasis etapas, mes norime dirbti daugiau Dabar pamatėme, kad jeigu žmogus teisų gynėjas iš Sirijos perkeliamas 5-20 NVO galbūt bus susijęs su tuo e, žmogumi dėl vienos priežasties paprastos nepakankamai lėšų e, vienai e, užtikrinti tą perkelimą. ES gali papildyti savo lėšomis pastangas ir mes e, žiūrime į tokius atvejus, tai būtų labai didelis pagerimas veiklos. Toliau E, konsolidavimas, mes norime sustiprinti koordinavimą ir iki metų pabaigos bandysime uh, užtikrinti paramą šioje srityje. Mes turime dar kovoti su tam tikrais štampais, stereotipais e, dėl perkelimų. Pirmiausia, tai nėra naujas dalykas, mes jau tą darome, NVO, valstybės narės, miestai tą daro ir komisija. Uh, E, tai nėra revoliucija, e, tai yra tik tai e, pagerinimas veiklos, plėtojimas. Antras svarbus dalykas, tai nėra susijęs su vizų klausimu. Taip, tai yra susijęs su vizomis, bet galima visuomet rasti sprendimą. Ir tai nėra tik tai vienas dalykas, kad mes atvešime žmogaus teisų gynėjus į Europą. Ir E, tai yra laikinas perkėjimas, pavyzdžiui, iš e, Kongo demokratinės Respublikos kažkas perkėjimas, bet tie žmonės nori grįžti į savo šalį. O jeigu jie vyksta į Europą, tai jie neturi pasirinkimo, tai yra mirties ir gyvybės klausimas. Bet dauguma žmogaus teisų gynėjų nori grįžti į savo šalį, tie, kurie negrįžta, negali. Ir paskutinis dalykas, tai nekainuoja milijonų, priešingai negu galvojama, mes uh, e, už 3,5 tūkstančio e, eurų perkeliame vieną asmenį į Ispaniją. Tai yra tikrai nieko, kai kalbame apie žmogaus gyvybę. Ir e, jeigu norėsite, galėsiu detaliau papasakoti jums apie tai, bet tikriausiai jau per ilgai kalbu, atsiprašau, bet bandžiau nors kartą kalbėti lietai. Ačiū. Ačiū Jums, e, ponė Lenormand, ačiū už labai detalų pristatymą, kaip stengiatės patobulinti šią priemonę. Ir labai naudinga e, žinoti, kad jums sekasi konkrečiai padėti žmogaus teisų gynėjams. Visą tai, ką jūs sakėte apie prieglopšio programas, shelter programs, atrodo, kad iš tikrųjų tuos klausimus reikia aptarti su politikais, dirbančiais užsienio reikalų srityje ir ministerijomis, nes dažniausiai pirmas atsakymas ne ir taip per daug užsieniečių, per brangu. Jie gali netinkamai naudotis prieglopšio prašymo sistemą. Ir labai puiku, kad mūsų valstybės narys gali pasinaudoti jūsų patirtimi išgirsti apie ją, nes e, mūsų šalyje yra iš dalies valstybės finansuojama programa skirta žmogaus teisų gynėjams. Yra ir vidaus politikos klausimų, iš tikrųjų nėra linkstama, netgi prieštaraujama tam, kad būtų remiami žmogaus teisų gynėjai, taigi tokia yra Europos patirtis ir šiandien, e, šiandien pas mus atvyko ponas Rabdud Rein, jis atstovauja justiciją IPAX ir dirba e, su prieglopščio programomis žmogaus teisų gynėjams ir tai vienas iš būdų, kaip galima padėti žmogaus teisų gynėjams jeigu situacija jų šalyje yra tokia pavojinga, kad nėra kaip kitaip pasislėpti ir pasilikti šalyje. Taigi žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę pristatyti visiems Shelter City, kuris yra Hagoje. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tris klausimas. Pirmiausia, kas yra ta Shelter City Hagoje, kokios yra sąlygos, dalyvavimo sąlygoje sąlygos ir kokie yra praktinio šio darbo vykdymo pagrindai, o po to pateiksiu keletą rekomendacijų. Tai pirmiausia, kas yra tas Shelter City Hagoje. E, tai yra vieta, kurioje žmogaus teisų gynėjai gali rasti saugų prieglopstį trumpam laikui, triems mėnesiams ir gali ramiai dirbti. Galima papildomai dar tą laikotarpį pratesti trims mėnesiams, jeigu situacija yra per daug pavojinga ir žmogaus teisų gynėjas negali grįžti į savo šalį. Be to, žmogaus teisų gynėjai laiką Hagoje gali praleisti prasmingai, stiprinti savo gebėjimus, gali lankyti įvairius kalbų kursus, informacinių technologijų kursus, gali e, lankyti vaizdo programų kūrimo kursuose arba redagavimo kursuose. Dar vienas labai svarbus aspektas – kad norime, kad žmogaus teisų gynėjai plėstų savo tarptautinį tinklą, kad, ir, kad jie galėtų ne tik atvykti į Briuselį ir sustikti su parlamento, Europos parlamento nariais, bet kad bendradarbiautų ir su kitomis organizacijomis esančiomis Niderlanduose ir Hagoje. Be to, e, suteikiama e, sveikatos priežiūros, e, suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos ir tai yra dalis paketo, kai tikrinama e, psichinė ir fizinė sveikata žmogaus teisų gynėjo. Ir šiuo metu e, dar yra tik tai ketu, vietos tik keturiems žmonėms, bet mes ketiname e, vėliau priimti dešimt asmenų. Kokios yra dalyvavimo sąlygos? Pirmiausia, žmogaus teisų gynėjai turi būti iškilusi grėsmė. Jeigu grėsmės nėra, tai galima pasitelkti kitas priemonės kad žmogaus teisų gynėjai toliau galėtų atlikti savo darbą. Be to, žmogaus teisų gynėjams reikalinga pagalba, kad galėtų persikelti trims mėnesiams. Pavyzdžiui, paprastai prieš rinkimus yra daug įtampos ir e, jeigu jie gali išvykti trumpam laikotarpiu, tai yra labai naudinga. Ir jeigu mus kreipiamasi su prašymu padėti ilgesniam laikotarpiu, tai mes susisiekime su kitomis organizacijomis ir prašome jų padėti priglausti tą asmenį, pavyzdžiui, e, suteikti tam tikrą išmoką, kad būtų galima padėti. Nėra jokių patingų reikalavimų dėl kalbos, jeigu būtina yra užtikrinamas vertimas žodžiu, bet to stengiamės šį Shelter City projektą panaudoti ir tam, kad galėtume pabrėžti, kaip svarbu žmogaus teisės ir kaip svarbu, kad žmogaus teisų gynėjas dirbtų savo vietoje. Jeigu įmanoma, mes prašome, kad jie skaitytų paskaitas toje vietoje, kur gyvena arba mokyklose, bet vėlgi tam reikalingas sutikimas ir jeigu tai e, būtų pavojingas saugumo atžvilgiu, tuomet e, susitarima kitaip. Dėl praktinio įgyvendinimo, kaip visą tai vyksta. Niderlandų vyriausybė pasirūpina vizomis. Toks yra politinis mūsų šalies sprendimas. Mes paprastai gauname vizą per vieną dieną ir manome, kad tai yra didelis pasiekimas prieš asmenį persikeliant. Mes atliekame poreikių vertinimą, e, pasitiksliname, ką asmo norėtų veikti ir tuomet stengiamės sudaryti kuo geresnės sąlygas, kad ir mums, ir žmogaus teisų gynėjams tas laikas būtų naudingai praleistas. E, pavyzdžiui, kai kurie žmogaus teisų gynėjai mokosi anglų kalbos, nes nori daugiau dalyvauti dirbdami su Europos žmogaus teisų teismu. Yra kitas žmogaus teisų gynėjas, kuris e, labiau nori e, mokytis dalykų susijusių su konfliktų prevencija. Be to, E, paprastai yra padėjėjas, pagalbininkas skiriamas, kuris padeda žmogaus teisų gynėjo atlikti svarbiausius, patenkinti svarbiausius poreikius, kartais atvykusiam iš kitos šalies netgi į parduotuvę nueiti yra sudėtinga ir taip pat padeda susikalbėti toje šalyje. Mes e, Taip pat e, sudarome sąlygą sustikti su bendrosios praktikos gydytoju, jeigu žmogaus teisų gynėjai yra e, su sveikata susijusių klausimų. Be to stengiamės susi e, sudaryti galimybės žmogaus teisų gynėjai susisiekti su Niderlandų parlamento nariais, kad ir, tarp, ir Europos parlamento nariai, ir Niderlandų parlamento nariai daugiau žinotų, galėtų dalyvauti tame darbe, o taip pat tai prisideda ir prie saugumo, nes jeigu kas nors tam asmeniui nutiktų kilmės valstybėje, parlamento nariai galėtų iškelti tą klausimą. Regis labai greitai kalbu, bet gal ir gerai, sako kalbėtojas. Uh, Ir vis tiek neišvengiamai ateina tas laikas, kai žmogaus teisų gynėjai reikia grįžti į savo šalį. Paprastai jie nerimauja, jie bijo, kad bu, gali sugrįžus gali būti suimti. Taigi yra parengiamas reintegracijos planas. E, paprastai pranešama ambasadoms, ES delegacijoms, kad toks asmo grįžta. Ir Paprastai justicija paks e, glaudžiai bendradarbiauja su tokiais asmenimis ir mes e, pajungėme visą tinklą, įtraukėme į šį procesą visus žmonės, su kuriais asmuo susipažino per savo buvimo Hagoje laikotarpį. Pavyzdžiui, e, yra asmuo iš Kaukazo, ir jis grįžta į savo kilmės šalį ir vėl sugrįžus asmeniui pasikartojo tie patys grasinimai. Ir po to mes pamėginome įtraukti tarptautinį tinklą ir pirmą kartą po to jau galėjo tuos grasinimus užregistruoti policijoje, o anksčiau jam nebuvo leista to padaryti o po to grasinimai liovėsi ir daugiau tam asmeniui nebuvo grasinta. Taigi, akivaizdžiai tokia sistema pasiteisino, bet tai pabrėžė ir reintegravimo plano parengimo svarbą, kai po kelių, po kelių mėnesių asmuo grįžta į savo šalį. Na, o dabar norėčiau pristatyti svarbiausias rekomendacijas. Visų pirma, mes suprantama, kad reikalinga geresnė sinergija tarp e, ir su kitomis organizacijomis jau patikė prašymą kai kurie žmonė, žmonės, kurie grįžo į savo šalį, bet e, po kiek laiko jie negalėjo išgyventi, taigi mes vėl turime įtraukti kitas organizacijas, kad padėtų tiems asmenims. Reikėtų geresnio koordinacinio darbo tarp ES delegacijų valstybėse, e, kad būtų galima įgyvendinti gairias. Ir taip pat reikia geriau nustatyti nustatyti, kuriems žmogaus teisų gynėjams yra grasinama, kad e, tą informaciją gautų nevyriausybinės organizacijos ir Briuselėje ir kitose šalyse. Taip pat e, labai svarbu, kad e, perkeliant asmenį būtų suteikta medicininė, psichologinė pagalba, nes pastebėjome, kad dauguma žmonių turi psichologinių problemų dėl nuolat patiriamo spaudimo, bet jų sveikata taip pat paprastai būna pašlyjusi, nes asmo daug dėmesio skiria darbui ir daugiau apie nieką nekalboja. Taigi reintegracija turėtų būti įtraukta į visas programas. Reikia užtikrinti, kad sugrįžus asmeniui jis jaustųsi saugus. Taip pat reikėtų pabrėžti dar tai, kad kai kuriais atvejais nepakanka išduoti vizą trims ar šešiems mėnesiams. Taigi būtų puiku, jeigu būtų galima vizą pratesti ir ilgesniam laikotarpiui, bet to suprantame, kad gali būti svarbu turėti specialias vizas, kurios būtų skiriamos žmogaus teisų gynėjams, kad e, žmogaus teisų gynėjas po to negalėtų prašyti prieglopščio, nes mūsų nuomonė labai svarbu, kad tokie asmenys kiek įmanoma gyventų savo šalyje. Ir speciali viza žmogaus teisų gynėjams būtų labai naudinga, nes jie ilgiau galėtų būti kitoje šalyje ir po to galėtų būti vėl reintegruojami į savo kilmės valstybę. Vis dar reikia remtis policijos pagalba. Ir vienose šalyse vyriausybėms yra priimtina, kad jų šalyje būtų žmogaus teisų gynėjai, kitose ne. Ir jeigu tai nepriimtina, tuomet vėl iškyla vizų klausimas. Taigi tiek, ačiū uždėmesi ir lauksiu klausimo. Dėkuoju. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Vincentui Forest iš ES žmogaus teisų gynimo biuro Bruselėje. Norėtume išgirsti jūsų nuomonę apie tai, ką mes galėtume daugiau nuveikti, paremdami žmogaus teisų gynėjų darbą. Jūs vadovaujate Briuselio biurui. Taigi, žodis jums. Labas rytas visiems. Dėkui, ponė pirmininkė, už galimybę atvykti čia ir dar kartą pakalbėti apie ES e, gairias skirtas žmogaus teisų gynėjų teisų apsaugai. Norėčiau šiandien pakalbėti apie tas problemas, kurie, E, su kuriomis susiduria šie žmogaus teisų gynėjai. Norėčiau skirti pagrindinį dėmesį trim labiausia svarbiausiom problemom. Pirmiausia, tai yra e, žmogaus teisų gynėjų šmeižimo kompanijos, kurias finansuoja atskiros valstybės. Tokie žmogaus teisų gynėjai tada laikomi užsienio agentais. Antra problema yra įstatymai, kurie riboja žmogaus teisų gynėjų veiklą, riboja jų galimybės gauti finansavimą iš užsienio. Tas ypač dabar jautėsi ir jaučiasi Rusijos federacijoje, kai Rusija priemė taip vadinamą užsienio agentų įstatymą taikomą nevyriausybinėm organizacijom. Kita problema yra kibernetinis nesaugumas Jie, e, žmogaus teisų gynėjai, dažnai naudojasi kompiuteriais ir kita e, technika ir neturi pakankamai įgūdžių, kad apsaugotų savo duomenis. Taigi, turėtume e, susitelkti savo veiksmuose ties tais gynėjais, kuriem kyla didžiausia grėsmė, tai yra moteris teisų gynėjai, tai yra LGBTI teisų gynėjai, tai yra teisų gynėjai, kurie gina e, ekonominius interesus ir taip pat žmogaus teisų gynėjai, kurie e, dirba tolimuose šalių regionuose ir neturi ryšio su ES misijomis esančiomis atitinkamų šalių sostinėse. Ką veikia mūsų organizacija, ką mes galime daryti, mes vykdome įvairią veiklą, mes galime suteikti skubę pagalbą, skubę paramos liniją turime, galime perkelti e, tuos žmogaus teisų gynėjus, bet dažnai tas perkelimas vyksta jų pačių šalyje, tik išskirtinais atvejais mes juos atsivežame į Europą. E, taip pat e, sudarome galimybės jiems turėti saugius biurus, transportą, e, apmokome jos asmens saugumo ir skaitmeninio saugumo srityje. Mes taip pat, aišku, e, dirbame e, paremdami jungtinių tautų ir regioninius mechanizmus nuolat siunčiame informaciją į Europos Sąjungą į ambasadas apie žmogaus teisų gynėjus. Du kartus į metus organizuojame interaktyvius seminarus, kuriuose dalyvauja žmogaus teisų gynėjai ES diplomatai. Ir esame parengę vadovą, kuris vadinasi e, Europos Sąjunga, ko jūs galite tikėtis iš Europos Sąjungos. Tai yra E, tame vadove nurodoma, kokią pagalbą žmogaus teisų gynėjai gali gauti iš Europos Sąjungos. Ta vadovą planuojame išleisti vasarą. Mes gauname finansinę paramą įvairiom programom, e, trumpalaikiam, vidutinės trukmės ir ilgalaikiam ES atsakas, ES misijų veikla, ES ambasados ir misijos yra pirmasis tas e, kontaktas tarp žmogaus teisų gynėjų ir ES. Praėjusiais metais 150 150 atvejų apie žmogaus teisų gynėjų situaciją išplatinome ir bandėme spręsti jiem kylančias problemas. Renkėme kasmetinius posėdžius, susitikimus įvairiose šalise, kuriuose dalyvauja ES diplomatai ir žmogaus teisų gynėjai. Taip pat prasidėjo iniciatyva, e, kuria skirta suteikti prieglopsti, laikiną prieglopsti tiems žmogaus teisų gynėjams, kuriems kyla didžiausias pavojus. Suprantame, kad netaip lengva susisiekti su žmogais, žmogaus teisų gynėjais, kurie gyvena ir dirba tolimuosiuose regionuose. Dabar norėčiau pasakyti kokie mūsų darbe jaučiami trūkumai ir kokios problemos mums kyla. Kai mes kreipiamės dėl kokio nors teisų gynėjo atvejo, labai dažnai gaunam tokį automatinį sausą atsakymą. Ir veiksmai, kurių įmamasi labai retai iš tiesų yra prevenciniai. Aš prieš keletą mėnesių dalyvavau darbo grupėje, pakviečiau diplomatus apsvarstyti vieną atvejį. Tai buvo moters žmogaus teisų gynėjos atvejis. Jai kilo rizika, kad jinai gali būti suimta. Ir diplomatams svarstant tą atvejį, niekas nepasiūlė jokių priemonių, kaip jinai galėtų to arešto išvengti, ką būtų galima padaryti, kad jinai nebūtų areštuota. Vienas netgi iš diplomatų pasakė, kad pirmiausia reikia, kad ją areštuotų, kad mes galėtume pradėti veikti. Čia aš paminėjau ES gairės. Ir vienas iš diplomatų man paminėjo, kad tų gairių pagrindinis tikslas yra skatinti informacijos rinkimą apie žmogaus teisų gynėjų veiklą. Taigi, daug kas priklauso nuo konkrečių ES e, atstovybių, misijų darbuotojų, nuo jų informuotumo, nuo jų kvalifikacijos, nes būtent nuo to priklauso, kaip glaudžiai jie bendradarbiaus su žmogaus teisų gynėjais. Valstybių narių ambasados linkia tikėtis, kad ES delegacijos imsis veiksmų siekdamos padėti žmogaus teisų gynėjams. Tuo tarpu ES delegacijos sako, kad jų pagrindinis vaidmuo yra koordinuojamas. Ir ES delegacijos vienas iš darbuotojų sakė, kad jų veiklos sparta priklauso nuo to, kaip veikia valstybių narių ambasados. kartais žmonių teisų gynėjams siūlomos lėšos, siūlomi pinigai, kai jiem labiausia reikia politinės paramos, taigi ne visuomet parodoma pakankama politinė valia, viešai veikti politinė valia. Tas ypač būtų taikytina Bahreinui. Ten žmogaus teisų gynėjų situacija yra baisi, daugelis jų yra kalėjime, nuteisti iki gyvos galvos, bet nėra pakankamos politinės valios iš Europos Sąjungos. Galiausia, prieš mane kalbėjo kolegos jau minėjo, kad e, valstybių nacionaliniai žmonių teisų gynimo, nacionalinės žmonių teisų gynimo strategijos nėra derinamos nei su žmogaus teisų gynėjais, todėl nežinome, ar jos yra įgyvendinimos ir net e, negalima numatyti koordinavimo, pastangų koordinavimo, kad tos strategijos būtų įgyvendintos. Taigi, kokios rekomendacijos? Imtis veiksmų, rodyti politinę valią, didinti žmogaus teisų gynėjų legitimumą, matomumą, tą galima padaryti nuolat su jais susitinkant, organizuojant renginius, tą gali padaryti ES misijos ir ES parlamento nariai. E, trečia, reikia e, siekti glaudesnių ryšių su tais teisų gynėjais, kurie dirba nutolusiuose vietovėse. Ketvirta, reikia nuolat keistis informaciją apie tai, kokiu veiksmu yra įmamasi. Penkta, parengti išsame mokymo programą skirtą ES gairiams. Ryšių palaikymo pareigūnams reikia aiškiai suformuluoti jų funkcijas ir siekti šioje srityje užtikrinti labiau sisteminį veiklos pobūdį. Ir galiausia, kalbant apie laikiną prieglopščio suteikimą žmogaus teisų gynėjams, turėtume parengti referencinį dokumentą ES misijoms, kuriuose būtų nurodyta, kada, kokiom grėsmėm esant, reikia imtis rimtesnių žmogaus teisų gynėjų apsaugos priemonių ir tada nurodyti, kokios tos priemonės gali būti taikomos. Tarp jų, pavyzdžiui, skubių viždų išdavimas. E, vienos e, dienos, tai kad viza išduodama per vieną dieną Niderlanduose, tai tikrai yra labai sveikintinas dalykas, nes labai dažnai žmogaus teisų gynėjai rizikuoja savo sveikatą. Žinau, Kolumbijos viena gynėja laukia šešis šešias savaitės tos vizos, nors ir jai ir jos dukrai grėsė pavojus. Dėkuoju Jums už visas uh, rekomendacijas. Uh, taip pat norėčiau išgirsti iš Jūsų, ponė Benet. Uh, kaip ar tikrai yra uh, viskas orientuota į rezultatus, o ne veiksmus? Ar tai atspindi jūsų išvados? Prieš klausydami išorės veiksmų tarnybos surinkime diskusiją, padiskutuokime, kas iš narių norėtų pasisakyti. Gal aš pradėsiu, nes pati turiu daug klausimų. Pone Rein, klausimas Jums apie Jūsų darbą Hagoje. Ar esate susidūrę su tokiais atvejais, kai e, iš delegacijų ES e, jiems padedant atvyko e, žmogaus teisų gynėjai pas jūs. Taip pat kitas klausimas, ar e, nekyla poreikis perkelti visą šeimą ilgam laikui, ką jūs e, galite pasakyti, pavyzdžiui, kaip bendruomenės ar e, šalis kaip remia tokius dalykus. Klausimą turiu ir ponui Forestui. Jūs sakėte, kad savo darbe jūs E, daug dėmesio skiriate valstybės vykdomoms šmeišto kampanijoms. Aš tikiuosi, kad aiškiai pasisakysiu. Naujas sprendimas, kurį priemė Google ir kitos bendrovės, kad jas dabar pakeis politiką savo. Jeigu e, prieš jūs vykdoma šmeišto kampanija, jeigu jūs esate politikas ar žmogaus teisės, teisų gynėjas, jūs galite kreiptis atitinkamą bendrovę ir paprašyti šimti atitinkamą turinį iš interneto Anksčiau, e, kai internete buvo paskelbiamos tam tikros žinios, nebuvo įmanoma apsiginti ir ar tas naujas sprendimas e, susijęs kaip nors jūsų darbu dėl internetinio nesaugumo, kalbėjome apie tai su kolegomis iš gynybos pakomitečio, e, E, yra problemų, pavyzdžiui, dvigubas e, interneto šnipinėjimo ar cenzūros technologijų naudojimas. Pagal ES taisyklės nereikia leidimo eksportuoti tokias interneto technologijas. Ir šalis gali, pavyzdžiui, užsimti žmogaus teisų gynėjų veiklos šnipinėjimu ar cenzuruoti žiniasklaidos pranešimus. Aš kiek suprantu, reikia tik pranešti apie eksportavimą, bet nereikia leidimo tokio, tokiai įrangai eksportuoti. galbūt reikėtų mums pagalvoti apie eksporto taisyklių reikalavimų praplėtimą, kad E, būtų įvestas reikalavimas e, užtikrinti bendrojams, kad e, joms eksportavus tam tikrą įrangą ji nebus panaudojama neteisėtiems tikslams. Ponui Lenormand noriu kai ką pasakyti. Buvo sakoma, kad, kaip sakė ponas Forest, bandoma apginti nuo kibernetinio nesaugumo žmogaus teisų gynėjus. Ar jūs savo mechanizme demokratijos priemonės kontekste turite ką nors numatę? Esate ką nors numatę? Dar turiu vieną klausimą, kuris E, taip pat galėtų būti skirtas jums, ponė Lenama, ar ponui visos iš išorės veiksmų tarnybos. Ar jūs koordinuojate žmogaus teisų gynėjų apsaugos darbą su iniciatyvomis, kurias yra, apie kurias yra paskelbusi Europos taryba? Tai ypatingai e, svarbu kolegoms, kurie dirba m, rytų partnerystės srityje tokie mano klausimai. Dabar ponia Kilnilsen. E, norėčiau papildyti keletą klausimų, taip pat bus skirta ponui Leormand ir išorės veiksmų tarnybai tie klausimai. Ar e, jūs e, esate parengę tam tikrą profilį ar geografinę kilmę tų žmogaus teisų gynėjų, kuriem, kuriems padėjote per mechanizmą, taip pat kaip yra su profsąjungų veikėjais, kurie persiekėmi už tai, kad gina socialinės darbo sąlygas. Kitas klausimas yra e, situacija, stebėjimas situacijos e, žmogaus teisų gynėjų. Aš nemanau, kad ES e, yra pakankamai sistemingai dirbanti Maskarovo Kirgistane atvejais, Kinijos yra atvejų, kur nežinome, kaip kas vyksta toliau. Kitas dalykas - konkretūs atvejai, ką daro išorės veiksmų tarnyba apie informaciją, kurią gauna dėl tų atskirų atvejų ir kaip dalyjasi šią informaciją su komisija ir valstybėmis narėmis ir ką jos tada daro. Žmogaus teisų strategija nėra viešai skeltina, dėl to aš ir e, keliu šį klausimą, nes neturime paprasčiausiai pakankamai informacijos. Dėkuoju. Dabar ponė Veržė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems kalbėjusiems. Išklausime pono Forest, kitų. Ir mes tikriausiai daugumą sutinkame su tuo, kad mūsų pakomitis ypatingai daug skiria dėmesio žmogaus teisų gynėjams ir tam, kad Europos parlamento rekomendacijos būtų kažkiek įgyvendamos praktiškai. Uh, E, manau, kad mes visi e, susitikome su žmonėmis, ar į mūsų kreipėsi žmonės, kuriems e, reikėjo pagalbos, pavyzdžiui, kai reikėjo jiems išduoti vizas tam tikrose ambasadose skubiais atvejais ir e, tie klausimai nėra šiaip visiškai nežinomi ir yra toje srityje problemų. Taip pat labai svarbu, kad komisija ir taryba galėtų sureaguoti ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais veiksmais. E, ir juos reikėtų geriau išplėtoti, nepakanka mums pasakyti, kad e, viskas atrodo gerėja, e, dirbame ir ES daro viską, ką gali. Mes norėtume taip pat žinoti, kokios yra problemos e, ryšių tarp ES atstovų ir likusių ambasadų, kurios pirmiausia išduoda e, visas. Mums reikia geresnių ryšių šioje srityje nes ES kalbos tampa praktiniais veiksmais, kuriuos įgyvendina valstybės narės. ES suteikta Nobelio taikos premija ir mes tikrai turėtume išlaikyti orumą ir būti verti tos e, premijos ir dirbti ginant e, žmogaus teisės minė pasaulyje, žmogaus teisų gynės, pirmiausia, pažeidžiamus žmonės. Uh, Ir kol kas kartais žmogaus teisų gyniai kreipiasi pirmiausia jungtinės tautas, ne į ES ir manau, kad reikia išgirsti šį signalą ir reaguoti. Mes bandome kovoti tam tikrus mūšius ir kartas nuo karto mums pasiseka, bet ne visuomet tai būna, kaip visi žinome. Ačiū. Dabar ponas Tokeš. Pane pirmininkė, dėkoju visiems svečiams. Aš e, išaugau Čiaučeskų Roma, uh, Rumunijoje. Ir labai gerai prisimenu, kaip buvo sunku e, kalbėti taip, kaip norėjai, sakyti tiesą. Buvo keletas tik disidentų, kurie drįso pasisakyti prieš e, prezidento Čiaušeskų diktatūrą tironiją. Aš, ką pasakysiu, ne tiek susijęs su žmogaus teisų gynėjais, bet su psichologinėmis kliūtimis. Kas neleidžia žmonėms pasisakyti už žmogaus teisės ir už jų apsaugą. Žmonės yra pernelyg įsibauginę kalbėti, pavyzdžiui, Timišvaroje, Transilvanijoje. mūsų vietos protestantų bendruomenėje sakydavome, kad svarbiausias dalykas yra sugriauti tylų sieną. Ir kad tai yra labai sunkus uždavinys. Yra daug bendruomenių mažumų, kurių teisės E, yra pažeidžiamos kasdien ir tie žmonės nedrįsta apie tai kalbėti. Todėl e, labai e, džiaugiuosi, kad yra gairės, mes su ponia Hautala rėmėme, rengėme kartu, prisidėjome prie jų rengimo Nepamirškime, kad yra tylių žmogaus teisų gynėjų, e, kad bus ateityje žmogaus e, teisų gynėjų ir mes turėtume paskatinti juos kalbėti atvirai ir nebijoti. Ir dar norėčiau pasveikinti ponę Benet, padėkoti už puikų leidinį. Jūsų darbą labai e, vertinu, jūs dirbate puikiai suteikdami drąsos žmogaus teisų gynėjams, kurie patiria didelį spaudimą. Ačiū ponė Tokiešai už jūsų pasisakymą, o dabar pristatysiu poną Visotskį, išorės veiksmų tarnybos atstovą, kuris e, mums pristatys darbą, kurį atlieka e, E, jūsų tarnybą su delegacijomis, kontaktiniais punktais ir papasakoti apie tai, kaip jūs koordinuojate šią veiklą Briuselėje ir pristatysite kitas priemonės, kurios egzistuoja. Ir galbūt galėtumėte atsakyti kai kuriuos iš tų klausimų, kuriuos iškėlė ponė Veržėti. Dar prašyčiau kalbėti jūsų glaustai. Ir visiems noriu pasakyti, kad jeigu jūs galėtumėte neilgiai nekalbėti ilgiau kaip keturių, penkerių minučių, kai jau suteiksiu jums žodį. Dabar, ponė Visotskiai, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasiūlė mums e, labai gerų rekomendacijų, pristatė savo išvadas. Mes e, labai gerai pasižymėsime viską Ir aš trumpai norėčiau sureaguoti į viską, nenorėčiau detaliai kalbėti apie politinį e, mūsų darbų aspektą. Tai, ką mes žinome, ką mes darome, visiems gerai žinoma, mes labai aktyviai e, dirbame, kalbėdami apie atskirus atvejus e, tradicinių uh, E, diplomatinių priemonių pagalba per pareiškimus, demaršus, e, Beleckis, Elkavadžia ir kitų asmenų atžvilgių mes e, taip elgiamės, taip pat dirbame daugia šalių pagrindų, prisidėjome prie Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucijos dėl žmogaus teisų gynėjo ir žmogaus e, teisų tarybos rezoliucijos. Dabar dėl to, kas mūsų yra daroma, kokios rekomendacijos e, ryškios šiandieną. Norėčiau pirmiausiai e, sureaguoti tai, ką sakė ponia Kil Nilsen apie atskirus atvejus. Mes nulatos apie juos kalbame. E, visuose dvišaliuose susitikimuose, visais e, lygmenimis, ne tik per žmogaus teisų dialogus. Mes e, tą darome žodžiu, taip pat labai dažnai e, perduodame raštu atskirų atvejų sąrašą. Mes puikiai suprantame, kad tai nereiškia, jog šalys partnės iškart sureaguos į mūsų raginimus, bet tai yra labai svarbus signalas ir kelias, e, kuriuo mes žengėme tokiais atvejais. Taip pat mes puikiai suprantame, kad galima kai ką ir patobulinti e, dėl testinės priežiūros e, atskirų atvejų. Dėl to, ko Hom vasarį nutarė išorės veiksmų tarnybai mm, pasiūlyti tam tikrą formatą e, atskirų, atskiriems atvejams, kuriais paskui turėtų užsiimti mūsų delegacijos. Tokiu, o, pavyzdžiui, praeitįje tarybos sekretoriatas e, palaikė informacijos technologijų sistemą, bet buvo problemų keičiantis duomenimis ir ne viskas pasiteisino, dabar delegacijos perims e, šią užduotį ir jos apie tai žino ir rengėsi. Uh, E, kitas dalykas - Europos taryba. E, pirmiausiai Europos tarybos žmogaus teisų komisija labai aktyviai dirba e, žmogaus teisų gynėjų apsaugos srityje. Mes palaikome gerus ryšius su atitinkamais skyriais. Darbo lygmenių susitinkame maždaug 2-3 kartus per metus. Varšuoje po poros savaičių susitiksime. SBO kontekste kitą kartą. Reikia dar pasakyti, kad Europos tarybos sistema, Europos žmogaus teisų teismas yra pati veiksmingiausia sistema e, ginant e, žmogaus teisės pasaulyje. Dėl vizų žmogaus teisų gynėjams žinome, kad egzistuoja poreikis sistemingai įvesti spartaus vizų išdavimo e, procesą, bet nuo 2010 metų E, yra e, reikalavimas įrašyti žmogų į kategoriją, į anketą e, informaciją apie žmogaus teisų gynėjus, kad tai pamatytų konsuliniai darbuotojai, bet ne pasiteisino mūsų pastangos pradinės, tai yra labai apmaudus dalykas, dabar turime uh, dirbti, e, konsulatų darbuotojus informuoti geriau, kad gali būti kategorija žmonių, kuriems skubiai reikia išduoti vizas. Dėl e, šalies strategijos žmogaus teisų srityje, kiek e, žinau, bet aš neatsakingas už žmogaus teisų strategijas šalims, bet vyko kohom diskusija apie tai, kad ne strategijas skelbti, o prioritetus ir kohom. Žmogaus teisų darbo grupė turėjo priimti atitinkamą sprendimą, bet nežinau, kaip viskas baigėsi. E, tačiau tokia mintis buvo svarstoma. Visiškai pritariu jūsų susirūpinimui dėl to, kad trūksta žinių dėl gairių praktinio įgyvendinimo vietoje, e, delegacijose, taip bet tuo pačiu metu aš džiaugiuosi tuo, kad e, skaičiai rodo, kad ES e, diplomatai reaguoja sparčiau į NVO e, įvairius prašymus. Penktadienį Kohome bus svarstomas gairių projektas diplomatiniams darbuotojams, personalui apie tai, kaip spręsti uh, paramos atvejus e, žmogaus teisų gynėjams. Bus kalbama apie labai praktinį aspektą. Ir mes e, iki vasaros išsiuntinėsime tikriausiai e, šį mm, raštą gairias. Tai yra tiek apie klausimus, kurie buvo diskusijos iškelti. Ačiū, pana Visockiui, o dabar dar kartą suteiksiu žodį prelegentams. Prašyčiau jūsų kalbėti neilgiau kaip keturias minutės, panai Forestai. Ačiū, pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus ir norėčiau pasakyti, kad mes e, saugome, giname žmogaus teisų gynėjus labai praktiškų būdų. Yra ir ilgalaikių kampanijų, bet nėra tokių kampanijų, kurios būtų vykdomos per Google. Mes e, kontaktuojame tiesiogiai e, su žmogaus teisų gynėjais, dirbame kibernetinio saugumo srityje ir dirbame su keliomis didelėmis įmonėmis to klausimo, bet mūsų požiūris yra nuo pačios į viršų, o dėl e, produktų, kurie yra eksportuojami, kuriuos eksportuoja ES įmonė į tam tikrą šalis, kuriuose yra problemų. Norėčiau pasakyti, kad įmonės lygmenių vyksta reglamentavimas, nes šie produktai yra parduodami kaip e, siekiant kovoti su kibernetiniu nusikaltimu nu, su kibernetiniais nusikaltimais, bet siekiama ir kovoti su tais, kurie kritiškai kalba Taip pat buvo klausimas dėl e, orientavimas į rezultatus ir apie tai, kokį poveikį turi ES veiksmai. Ir tikrai įdomu, koks yra jų tų teigiamų veiksmų poveikis. Vieną dalyką jau paminėjau, tai politinė valia, jeigu nėra politinės valios, nėra pol politinio poveikio. Manome, kad ES gairės yra labai naudinga priemonė ir ji veikia. Niekada negalime, jokia vyriausybė nepasakys, kad žmogaus teisų gynėja e, pal, paleido dėl to, kad ES darė spaudimą. grįšiu dar prie šio klausimo, sako kalbėtojas, dėl vizų išdavimo. Taip atsiprašo, kalbėtojas, trečias klausimas yra labai svarbus. Ar ES veiksmai yra svarbus kitoms šalims? Ir ES yra labai svarbu ir, ir lengviau kalbėti apie tokius atvejus, kurie nėra labai sudėtingi, bet kai kuriais atvejais ir nepaisoma, kai kuriais individualiais atvejais nepaisoma e, tam tikrų dalykų. Žinau, kad su Kinija arba Rusija bendravimas yra labai sudėtingas ir yra tam tikrų konkrečių atvejų, kai mes stengiamės pasiekti rezultatų dėl vizų. Iš tikrųjų, tai yra milžiniškas klausimas ir nelengva jį atsakyti. Mes tengiamės e, sužinoti, kokia buvo žmogaus teisų gynėjų patirtis, kaip jie gavo vizas arba kaip, kodėl negavo. Tiek, kol kas ačiū. Ačiū, ponė Reinu. kalbant apie ES delegacijas, mums dar nebuvo jokių nurodymų iš ES delegacijų ar prašymo dėl šeimos narių. Taip, šeimos nariai atvyksta kartu su teisų gynėjais, tai yra įmanoma, bet tai irgi yra susiję su tomis pastabomis, kurias pateikė Europos išorės veiksmų tarnyba, taip pat dėl vizų uždavimo. Štai Niderlandai įstengia įtikinti savo minist atitinkamą ministeriją, kad išduotų vizą, vizas per vieną dieną. Iš tikrųjų labai svarbu, kad pirmiausia, kad pačios valstybės narės turėtų atitinkamas nuostatas ir po to įtikintų savo ministerijas. Ačiū. Toliau, ponė Limat. Lenormand. Dėkui. Žinote, kad mes turime tam skirtą e, strategiją, projektai. Turiu galvoje internetinę cenzūrą. Kalbant apie tą internetinę cenzūrą, tai mes dabar nuostatas dėl to įrašome į visus projektus, kurie yra vykdomi įvairiose šalise. Pavyzdžiui, su Sirija ar su kitomis valstybėmis yra panašių projektų. Kalbant apie bendradarbiavimą su regioniniais įvairiais partneriais, kalbant apie regioninius mechanizmus, mes patys finansuojame tokius regioninius žmogaus teisų gynimo mechanizmus. Kalbant apie tą vadinamą small ground ir jos profilius, yra įvairių tų profilių kiekvienoje šalyje. Jie skiriasi, pavyzdžiui, Kolumbijoje ar Kambodžoje profsąjungų uh, teisų gynėjams kyla ypač labai daug problemų ir dėja e, tokių gynėjų padėtis vis labiau blogėja. Mes tam skiriame e, pakankamą dėmesį. Kolumbijoje, kaip jau minėjau, pavyzdžiui, tokia yra jų situacija. Vizų klausimas. Aišku, kad aš palankiai žiūrėčiau į skubų vizų uh, išdavimą, bet kaip sakė kolega, e, galima būtų įvairių institucijų lygmenių vėl iške, iškelti paspartinto vizų išdavimo klausimą, bet e, nežinau, ar jis iš tiesų būtų išspręstas taip, kad mes norime. Rumunija. Libijoje dabar vykdome projektą su nevyriausybinė organizacija, kuri yra rumuniška. Rumunijos nevyriausybinė organizacija e, veikianti Bengaziją. Taigi, yra tokių pozityvių pavyzdžių. Dėkui. Ačiū toliau, ponė Benet. Ačiū pirmininkė. Dėl klausimo, kaip ES galėtų atlikti daugiau veiksmų tuo klausimu, prisiminiau vieną dėl to, kaip būtų galima dirbti ir atokiausiose regionuose ir kaip būtų galima padėti žmogaus teisų gynėjams. Nesiniai buvo pasdėvyzys Meksikoje, kai buvo norima padalinti regionus, valstijas ir pasidalinti nariams, kad būtų galima pagilinti žinias dėl situacijos tame regione ir tai būtų galima rinkti informaciją ir glaudžiau bendradarbiauti su žmogaus teisų gynėjams. Svarbiausia yra koordinuoti tokią, tokią informaciją ir svarbu, kad būtų dokumentacija, nes e, kai misijos keičiasi, kad būtų informaciją. Taip pat reikia daugiau dirbti su ES gairėmis, kad būtų daugiau nuoseklumo dėl diplomatų mokymo, dabar yra daugiau galimybių. Reikia daugiau atsižvelgti į ES ataskaitą dėl žmogaus teisių. Norėčiau pasakyti ir, kad gairėmis reikia nuolat vadovautis, nes vykdant iniciatyvas ne visada atsižvelgiama į tas gairės, o reikėtų. Ačiū. Ačiū visiems už e, labai konkrečias rekomendacijas, kaip jau sakiau iš pradžių. Darysime viską, kad jūsų tyrimo rezultatai būtų išplatinti ir kad apie juos žinotų ne tik mūsų nariai, bet ir ES delegacijos, kurios dirba ES lygmenių su žmogaus teisų gynėjams. Taigi ačiū visiems, o dabar pereikime prie kito klausimo. Ir dabar kalbėsiu vokieč, vokiškai. Ir kitas klausimas yra keitimasis nuomonėmis su Jemeno ambasadoriumi dėl padėties Jemene. Ir mes kalbėsime apie situaciją Jemene, apie politinę situaciją. Prieš metus, 2012 metų gegužę, mūsų komitetas e, siuntė delegaciją į Jemeną, ponas Preda e, ponas e, Hovit ir aš vykau į Jemeną ir mes susitikome su daugeliu ministerijų atstovais ir opozicijai, išteiškinome situaciją Jemene, mes nuvykome tik į sostinę, nes situacija dar nebuvo saugi. Mes susitikome su jungtinių tautų koordinatoriumi, kuris tengiasi užtikrinti saugų pereinamą į laikotarpį. Ir mums padėjo darbą dirbti Rusijos įlankos ir Arabų šalių bendradarbiavimo taryba stengdamasi užtikrinti saugumą pereinamojo laikotarpiu ir kad jis e, situacija būtų tvari. Mes taip pat nagrinėjome, kokia yra įkalintų žmonių situacija, apsilankėme kalėjime. Ir yra Jemene esama nemažai nepilnamečių, kurie yra pasmerkti mirčiai. Kalbėjome apie moterų teisės, vaikų teisės ir e, programa buvo iš tikrųjų labai plati, o kai e, sugrįžę e, mes parengėme dokumentą, dabar norėtume jūsų gerbiamo ambasadorė paklausti, kokia yra situacija dėl mirties bausmės ir iš ties esame suinter... labai norėtume išklausyti jūsų, kokia yra situacija dėl politinio stabilumo, ypač kokia situacija dėl žmogaus teisių. Kolegoms, manau, šis klausimas yra labai įdomus ir žinome, kad Persijos įlankos arabų šalių bendradarbiavimo taryba surengs posėdį birželio mėnesį ir šie klausimai svarbus. Aš kalbėjausi su ambasadorė, taigi šis klausimas labai svarbus. Ačiū, kad atvykote. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą atvykti į Jūsų posėdį, už tai, kad nuolat domitės situaciją Jemene. Ir puiku, kad ši tema domisi daug moterų. Tai yra naudinga, nes mes turime pasakyti nuomonę to klausimu, kadangi Jemenas tai šalis, kurioje moterų teisės yra e, labai žemo ligmens. Taigi mums reikia nuolat siūsti informaciją tuo klausimu. Taigi dar kartą angliškai. Na, ačiū Jums už galimybę pristatyti situaciją Sanoje. Manoma, jaučiama, kad Europos parlamentas domisi situaciją ir taip padės pagerinti situaciją. Norėčiau sužinoti, kada bus kada planuojamas kitas Europos parlamento vizitas, kad mūsų Jemeno institucijoms perduodama žinia būtų dar e, stipresnė. Yra remiamas Jemeno nacionalinis dialogas e, ir taip pat siekiama stiprinti valstybę. E, džiaugiuosi, kad Europos parlamentas pasisakė dėl nepilnamečiams skirtos mirties bausmės ir tarptautinės e, organizacijos yra išsakę nuomonę, to klausimą ir Human Rights Watch organizacija. Taigi mūsų nuolatinės pastangos padėti UNICEF ir ES delegacijai, nes mes kartu dirbame tuo klausimu. Pasakyčiau, kad e, institucijos yra linkusios vykdyti mirties bausmę šiems nepilnamečiams. Ir prie šio klausimo dar grįšiu vėliau, kai bus užduodami klausimai, nes mes tikrai daug dirbame šiuo klausimu ir galėčiau vėliau pateikti konkretesnės informacijos. Europos parlamentas domisi situaciją tuo metu, kai joje šalyje iš tikrųjų gali uh, vykti pokyčiai, prasidėjo dialogas, bus nauji rinkimai, vyksta konstitucinė reforma ir iš naujo vertinamos vertybės. Aš asmeniškai esu, matau, kaip yra kreipiamas dėmesys į Europos parlamento nuomenę, pavyzdžiui, teisingumo ministras ir vėliau užsienio reikalų ministras taip pat išsakė nuomonę šios, šio, dėl šio klausimo, dėl žmogaus teisų padėties Jemene. Ir dažniausiai teigiama, kad um, vertybės skiriasi, um, kartais išsakoma tokia relativistinė nuomonė, kad um, Jemene šiuo metu yra daug didesnių problemų, dėl kurių reikėtų susirūpinti. Ir Mums reikia įveikti tokius dalykus. Ir žmogaus teisų klausimai yra visada įtraukiami į mano pasisakymus Jemeno klausimo. Mums reikia sukurti taikę visuomenę ir tai yra labai svarbus klausimas, kalbant apie žmogaus teisės jeigu norima, kad Jemene liautųsi nuolatiniai konfliktai ir problemos. Nes e, yra ir didelių strateginių grėsmių, kurias reikėtų spręsti. Vienas iš jų tai yra didelis e, žmonių skaičiaus augimas, spartus augimas, nes visa tai atsiliepia ir ištekliams ir situacijai šalyje. Norėčiau paminėti keletą teigiamų dalykų Ir jie rodo, kad žmogaus teisų situacija yra šiek tiek gerėja, yra šiokios tokios pažangos lyčių klausimo, konstitucinės reformos klausimo. Ir šalyje įvairios grupės ir koalicijos stengiasi aktyviai įtraukti lyčių klausimą peržiūrint konstituciją pačios e, Jemeno moterys taip pat kovoja. Ir tai yra stipri jėga ir buvo stipri jėga ir revoliucijos metu 2011 metais. Ir Jemeno gyventojai ir patys yra nustebę, kokios aktyvios yra moterys, kaip jos kalba ir apie kvotas, Ir kaip kalbama apie kitokį Jemeną po jaunimo revoliucijos 2011 metais. Kitas klausimas yra susijęs su santokomis ir siekiama, kad į konstituciją būtų įtrauktas nepilnamečių klausimas, kad nepilnamečių būtų laikomas asmuo iki 18 metų. Ir žinome, kad teisinių reformų nepakanka, reikalinga dirbti ir kitais lygmenimis, kad tie klausimai būtų gyvendinti. E, teisingumo institucijos taip pat gali siekti pažangos, turėtų siekti pažangos, siekiant teisingumo, kalbant apie nepilnamečius ir jiems skiriamas mirties bausmes ir šie klausimai turėtų būti nurodomi įvairiuose teisės aktuose. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad daugeliu klausimų pasiekta pažangos, kurias naujas pilietinės organizacijos vyriausybėjas pripažįsta ir tai rodo, kad situacija jau geresnė nei praėjusiais metais, kai buvo įtariami ryšiai su kitomis organizacijomis. Ir mes stebime situaciją ir kaip gali šalyje dirbti žmogaus teisų organizacijos. Dar yra keletas teigiamų dalykų apskritai kalbant apie žmogaus teisų padėtį, padėtį ji lieka nepakitusi. Mes dirbame kartu su valstybėmis narimis Ir galime pasakyti, kad dabartinė vyriausybė e, tai nacionalinės vienybės vyriausybė ir e, pokyčių tikimasi po rinkimų kitais metais. Ir kol kas laukiama, e, kada, bus, kada pradės dirbti vyriausybė su tikrais įgaliojimais. Ir, bet skatiname nelaukti, siūlyti reformas, kad vėliau nauja vyriausybė kitais metais jau galėtų dirbti toliau tais klausimais. Norėčiau dar pasakyti, kad Pats Jemenas yra pasiryžęs tobulinti situaciją žmogaus teisų srityje ir kad yra ratifikuoti dokumentai žmogaus teisų srityje, kad e, dalyvaujama kasmetinėje periodinėje peržiūroje, dar neratifikuota į CC. Tačiau aš, e, tai priklauso nuo laiko, bet norėčiau pristatyti, kokia yra situacija e, tam tikrose srityse. Pirmiausia, pirmiausia, svarbiausias klausimas yra mirties bausmė, kankinimai ir įkalinimai. Visai neseniai pati lankiausi kai kuriuose kalėjimuose ir e, kalbėjome apie projektus dėl nepilnamečių reintegravimo ir norėčiau pasakyti, kad patirtis tikrai nebuvo maloni. Žodžio išaiškos laisvė, informacijos teikimo laisvė. Galėčiau pasakyti, kad šiuo klausimu, lyginant situaciją Jemenė su kitomis šalimis, e, išaiškos laisvės yra užtikrinta gana nemažai. Bet vis dar reikia dirbti ir su vyriausybė, ir su kitomis institucijomis ir stebėti situaciją atidžiai. Pietuose yra leidžiamas vienas iš pagrindinių laikraščių ir nuo 2008 metų jis buvo, jo veikla buvo sustabdyta, dabar jis vėl ima veikti ir buvo siekiama pažaboti žiniasklaidos laisvę nuo 2001 metų. Situacija šiek tiek gerėja. Kitas aspektas, kurį turime atidžiai stebėti, tai religijos ir tikėjimo laisvė, tai yra konstitucinė laisvė. Tačiau ji nėra, jos tolerancija sumažėjo, kalbant apie musulmonų arba mažumų bendruomenės. Uh, ir vėlgi reikalingas nacionalinis dialogas, kad būtų užtikrinta tokia teisė de facto. Susirinkimų laisvė yra dar vienas klausimas, kalbant apie konstitucinės teisės ir tai, kaip vyriausybė gali reaguoti į demonstracijas, yra to trukis tarp šių dviejų dalykų. Vasario 21 dieną vyko didelis demonstracijos Adeno mieste ir reakcija nebuvo tinkama ir Paprastai policija būna pasirengusi tokioms situacijoms ir turi paruošusi visas priemonės, taigi manyčiau, kad ir techninė prasme būtų galima padėti vyriausybei įgyvendinti ir geriau laikyti savo konstitucinių pareigų. Žmogaus teisų gynėjai jų situaciją mes taip pat atidžiai stebime. Taip pat šiek tiek kalbėjau apie moterų teisės ir įgyvendinant nacionalinį dialogą matome, kad yra didelį įtampa, kalbant apie konstitucinės teisės ir papročius, vis dar yra ankstyvų santokų ir genitalių žalojimo atveju. Kaip jau minėjau, tikiuosi, kad Jemenas, Jemenė situacija pasitaisys, nes šiuo metu, kalbant apie lyčių situaciją, moterų situacija yra praščiausia. Kalbant apie vaikų situaciją, tai jau pažangos yra pasiekta, bus uždrausta samdyti vaikus ir verbuoti į karinę, karinės pajėgas. Taip pat nereikėtų užmiršti, kad Reikia žinoti ir bendrą situaciją, kad šalyje yra daug skurdo. Didžioji dauguma jemeniečių negali naudoti savo teisėmis į gyvybę ir saugumą tam tikromis sąlygomis. Ir tai nereiškia, kad visi kiti klausimai yra prabanga, bet mūsų laukia labai didelis darbas. Ne, ir ne tik Jemeno vyriausybės. O prieš e, pereidami prie klausimo atsakymų dalies, norėčiau pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima spręsti situaciją. E, šalyje situacija tikrai yra sudėtinga ir Rugsėjo mėnesį bus peržiūrima konstitucija, vyks referendumas dėl naujos konstitucijos ir tai bus lakmuso testas, ar situacija Jemene pagerės planuojame dirbti iki rinkimų, kurie įvyks 2014 metų lapkričio mėnesį ir tuo klausimu, šį klausimą seks ir Persijos įlankos arabų šalių bendradarbiavimo taryba. Bet e, pokyčiai bus laipsniški, nes Jemeno visuomenė yra labai tradicinė ir e, švi, situacija švietimo srityje vis dar yra prasta, ir reikalingi žmogiškieji ištekliai sprendžiančios klausimus. Nebaudžiamumas yra paplitęs šalyje ir vis dar svarstoma, kaip įgyvendinti teisingumą pereinamoji laikotarpio. Be to yra labai nedidelės materialinės priemonės, kaip būtų galima įgyvendinti visas šias nuostatas ir mums, ir parlamentui tai yra galimybė dirbti, nes galime griežtai pasisakyti, kad žmogaus teisės yra neprabanga, o būtinybė, kad ir taip pat siekti, kad būtų išvengta smurto pasikartojimo. Tarptautinė bendruomenė remia visas šias pastangas ir mes žinome, kad atsižvelgiant į mm, sukilimą, kuris įvyko 2011 metais ir jaunimo e, renginius buvo pareikalauta iš vyriausybės skaidrumo, atskaitomumo, buvo pareikalauta, kad būtų remiamas teisės viršinybė, taigi yra aktyviai, atkakliai reikalaujama šių dalykų. Bet tarptautinė bendruomenė turi įsitraukti ilgam laikotarpiui. Mes turime išsakyti savo politinės pažiūras ir turime padėti Jemenui žinome vykdomi projektai ir žmogaus teisų srityje, ir demokratijos skatinimo srityje, bet visų svarbiausiai yra tai, kad mes turime e, laikytis atitinkamo požiūrio visai šiais klausimais. Pats svarbiausias dalykas tai yra tarptautinės bendruomenės vieningumas, e, kalbu apie G10 Ir, pavyzdžiui, konkrečiais klausimais, tokiais kaip nepilnamečiams skiriama mirties bausmė, tai ir UNICEF ir kitos organizacijos dirba kartu ir tuomet mūsų argumentai irgi yra remiami. Norėčiau pasakyti aiškiai, jeigu nepasikeis institucijos ir e, nebus teisės viršenybės, situacija nepagerės. Jemeno apklausų centras atliko apklausą ir mes klausime, koks yra požiūris į saugumo institucijas ir į teismus. Piliečių atsakymai buvo labai skeptiški teisės, teisės saugos institucijos turi atlikti svarbiausią vaidmenį, jeigu norime, kad tvariu, tvariai būtų užtikrinto žmogaus teisės. Policija ir teisės saugos institucijos yra labai šio požiūriu svarbios, nes priešingo atveju, jeigu žmogaus teisės nebus užtikrintos, jeigu teisės sauga bus šališka. Kita vertus, labai sunku mm, primesti tam tikras sąlygas, kurias išpildyti šalyje gali būti labai sunku, nes šalis iš ties yra skurdi. Taigi reikalingas ir politinis dalyvavimas iš ES ir valstybių narių pusės, taip pat iš ES parlamento pusės ir tai bus įsitraukimas, kita vertus ES turi remti tokį įsitraukimą. Ir šį pavasarį e, buvo vykdoma saugumo sektoriaus reforma, e, vidaus reikalų ministerijos, policijos reforma, teisėsaugos reforma. Ir e, tai yra tos pačios svarbiausios rytys, kuriuose reikia dalyvauti ir kurias reikia remti. Taip pat reikalinga parama vidaus reikalų ministerijai. Ir daug reformų bus įgyvendinama. Ministrai e, remia pasiūlymus dėl reformos, taip pat yra nagrinėjami klausimai susijęs su žmogaus teisėmis, kova su korupcija. Taigi manau, kad Jemenas yra rimtais nusiteikęs spręsti šiuos klausimus. Taigi dabar savo pristatymą baigiu, laukiu jūsų klausimų. Thank you, Ambassador Mushai, for your very good... Dėkoju už tokią išsame informaciją. Jūs labai išsamei apibūdinote ir daugelį žmogaus teisų klausimų. E, norėčiau pasveikinti Madame Hananel Marid iš Jemeno ambasados, kuri dalyvauja mūsų diskusijose, o dabar suteiksiu žodį mūsų komiteto nariams. Ponas Howard, dėkui, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad tiems, kurie nežino, kas vyksta Jemene, tai pasakysiu, kad žmogaus teisų klausimai labai glaudžiai susiję su saugumo aspektais Jemene. Dėl to mūsų pakomitetis turi skirti Jemenui pakankamai didelį dėmesį. Dėkoju ambasadoriai už tai, kad apžvelgia padėti Jemene paminėdama visus svarbiausius šalies gyvenimo aspektus. Mes nuolat norime, aišku, mes norime vykti į Jemeną, bet kadangi netaip seniai buvome, tai galiu tik pasakyti, kad kitų metų vasarį, kai Jemenė vyks rinkimai, ko gero bus parlamento delegacija. Tikimės, kad tas vizitas bus naudingas. Aš, tu ir Kristin Preit per praėjusi vizitą Jemene mūsų komanda tikrai nuveikė nemažai ir tikiuosi, kad ir ateityje prisidėsime prie šio darbo. Jūs minėjote mirties bausmę taikoma nepilnamečiams, iš tiesų tai yra siaubinga. Labai svarbu, kad jūs tam skiriate labai didelį dėmesį. Mes iš tiesų skatintume, kad jūs ir toliau veiktumėte šioje srityje. Barbara, jei paklausčiau tavęs, kokia naujausia situacija E, laisvės aikštėje, tai aš atsimenu, kaip tu ėjai tada per mūsų vizitą žiūrėti, kas vyksta laisvės aikštėje, saugumo situacija. Norėčiau padėkoti jums ir kolegoms dėl to, kad pavyko išlaisvinti tris įkaitus Europos sąjungos įkaitus, Austrą ir du Suomius. Manau, kad jūs iš tiesų įdėjote daug pastangų, labai visi džiaugiasi, kad tie įkaitai buvo išlaisvinti, galbūt e, galėsite apie tai pakalbėti ir viešiau. Bet šią savaitę buvo dar du afrikiečiai paimti įkaitais, taigi galbūt galėtumėte dar daugiau informacijos pateikti apie saugumo dalykus. Nacionalinis dialogas. Norėčiau paklausti, ar jūs optimistiškai žiūrite į pažangą šioje srityje, ar tikitės pažangos šioje srityje? Kai kurios arabų pavasario šalis prisėmė tokį vedantį vaidmenį reformų srityje. E, norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie situaciją dabar. Vieni sako, kad tranzic... E, pereinamasis procesas tebe vyksta, kiti sako, kad jis visiškai sustojo. Taigi norėčiau išgirsti iš jūsų, ką jūs manote. Gvantanamo kaliniai. Obama atšaukė monatoriumą. 86 e, kaliniai yra Gvantaname, 57 iš jų yra jemeniečiai. Tai ar jie bus gražinti į Jemeną, ar liks Gvantaname, norėčiau paklausti kokiu veiksmu čia planuoja imtis Europos Sąjunga. Aišku, galbūt jie atsakingi už smurtą, bet jie irgi žmonės ir turi žmogaus teisės. Tiek būtų klausimų. Dėkoju, Richardai, dabar ponas Plėda. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė ambasadorė, už tai, kad atvykote į mūsų pakomitečio posėdį. Turėčiau keletą klausimų. Pirmasis. Norėčiau paklausti, kas vyko prieš mėnesį kiek žinau, vyksta tyrimas dėl buvusio prezidento Saleh, dėl taip vadinamo Friday of Dignity masaką, dėl mm, penktadienio žudinių. Norėčiau paklausti dėl nacionalinio dialogo ir dėl to, imuniteto suteikimo, kuris buvo suteiktas buvusiam prezidentui ir jo šeimos nariams, nes toks buvo politinis susitarimas. Taip pat norėčiau paklausti, kiek nepilnamečių, keliems nepilnamečiams jau buvo įvykdyta mirties bausmė nuo tada, kai jūs atvykote dirbti į Jemeną. Ar turite kokius nors skaičius apie tai? Tai yra kiek maždaug nepilnamečių nubaudžiami mirties bausme per metus. Toliau šeštame punkte mūsų vizito ataskaitos kalbama kad reikia e, paremti vykdomą saugumo sektoriaus reformą. Norėčiau paklausti, ar čia šioje srityje yra padaryta kokios nors pažangos. Dėkoju, ponė Prėda ir galiausia ponė Kilnilsen. Dėkui, ponė ambasadorė. Mano klausimas trumpas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad taip įdomiai pakalbėjote apie moterų teisų klausimus. Man tai labai svarbus klausimas. Aišku, kad paukštis galėtų skristi, jam reikia sparnų, kad demokratiniai procesai judėtų į priekį. Taip pat reikalingi tie du sparnai, tai yra reikia, kad ir moteris, ir vyrai naudotųsi uh, tomis pačiomis teisėmis. Norėčiau paklausti, ar jūs optimistiškai žiūrite į moterų teisų užtikrinimą Jemene? Dėkoju. Aš pati irgi turėčiau pateikti keletą komentarų ir pastabų. Jūs minėjote, kad yra gentinis požiūris, e, tokio požiūrio tokio požiūrio besilaikantis teigia, kad žmogaus teisų užtikrinimas nes, negali būti siejamas su genčių tradicijomis. Ta mes išgirdome, kai lankėmės Jemene, bet diskusijose su e, žmogaus teisų ministerijos atstovais supratome, kad vyriausybė yra pakankamai apsišvietusi šioje srityje ir gali daug ką nuveikti, bet suprantu, ponė ambasadorė, kad dabar laukiama kitų rinkimų. Europos parlamente 14 metais irgi bus rinkimai. Šiandien iš ryto išplėstinėme biure svarstėme apie tai, ar galėsime kitais metais važiuoti į daugelį vizitų nes parlamente vyks rinkimai, mūsų taisyklės irgi galbūt kaip toj gentiniai visuomeniai yra griežtos ir nuo jų negalime nukrypti. Girdėjome jūsų kvietimą, bet nežinome, ar mums pavyks atvykti į Jemeną. Mūsų komitetas dirba e, panašiai, ką darėte ir jūs, jūs minėjote, kad lankėtės kalėjimuose, žiūrėjote, kokia situacija yra, kai kalbame apie žiaurų elgesį su kaliniais, mes irgi parlamentas planuojame paskelbti ataskaitą skirtą kankinimams. Jūs minėjote, kaip svarbu, kad mergaitės galėtų mokytis, tai labai svarbu visuomenės vystimuisi turime, kalbėdami apie mergaičių teisės, jų švietimą, siekti panaikinti tą ankstyvos santokos praktiką. Tam turėtume skirti pakankamą dėmesį. Tai nėra mm, nedidelė problema, tai yra didelė problema. Mes irgi dirbame šioje srityje. Kartu su gynybos komitetu praėjusį mėnesį suorganizavome klausimą dėl nepilotuojamų lėktuvų. Jemeno vyriausybė, kiek žinau, kreipėsi siekdama JAV paramos kovoti su pietose įsitvirtinusiomis grupuotėmis. Žinome, kad JAV pagerino, patobulino savo bepiločių lėktuvų naudojimo gairės, kad e, nekaltai žūstančių civilių asmenų skaičius sumažėtų. Norėčiau paklausti jūsų, ar uh, žinote kokios nors informacijos apie tai. Manau, kad ES irgi turėtų numatyti atitinkamą politiką nepilotuojamų lėktuvų srityje. Mes taip pat svarstėme, kaip ES parlamentas ir visos Europos institucijos galėtų prisidėti prie pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų veiklos. Nors neturime daug lėšų, mūsų e, lėšos skirtos paremti kovotojams už, žmonių, už žmogaus teisės ir tokių organizacijų veiklai išauks 10 procentų. Tokia yra gera žinia. Nesikreipiu į Europos išorės veiksmų tarnybą, kadangi mūsų salėje yra ponia ambasadorė, tai dabar suteiksiu jai žodį. Jūs e, iš klausimo matau, kad jūs tikrai susipažinę su šalyje situacija. E, Ir labai malonu man e, dėl to lankytis pas jūs ir patirti tokį pojūtį, kad jūs tikrai išmanote šį klausimą. Ir, ir tai yra puikus dalykas dialogui. Jūs, e, man atrodo, e, galvojate apie tai, kas yra tikriausiai Jemenų didžiausia dovana. Ir aš tai kartosiu ir kartosiu. Mes e, tikrai E, turime galvoti su optimizmu apie vieną klausimą, tai yra moterų padėtį. Įvyko labai dėlį pokyčiai dabar jau miestų centruose ir lengva gyvendinti tam tikras e, programas, ten moteris gali e, būti šviečiamos. Bet E, kai kas e, išliks tradicinėmis e, priemonėmis, jeigu, tradiciškai, pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie dialogą, tai kai kurie lyderiai yra ir moterų traukimą, kai kurie lyderiai yra labiau konservatoriški, bet moterų pusėje atsiranda vis tik tai taip pat lyderių ir nacionalinio dialogo kontekste. Labai sudėtinga architektūra yra šalies politinė ir nacionalinio dialogo. Reikėtų labai pagirti jungtinės tautas čia dėl to, kad jos yra labai patyrusios uh, e, užtikrint nacionalinį dialogą sudėtingoje situacijoje. Ir moteris e, šiame kontekste vaidina labai svarbu vaidmenį, jos vadovauja atskiroms grupėms, net kartais ir labai sudėtingoms grupėms, kontroversiškoms. Uh, ir jos anksčiau nieko to nedarė. Pirmą kartą e, moteris užima tokį viešą, viešai matomą vaidmenį Jemene. E, nacionalinio dialogo sesijos e, yra transliuojamas per televiziją, taigi moteris tampa labai matomos. Uh, E, tik tai 48 procentai moterų yra raštingos baisus skaičius ir dabar siekime, kad reikėtų raštingumą priartinti bent jau prie regiono vidurkio, kitai bus nepaprastai sunku užtikrinti geresnę moterų padėtį. Ir kiti yra labai svarbus klausimai, demografijos, pavyzdžiui, klausimai, jie yra tarpusavė susiję tie visi klausimai. Manau, kad moterų teisės e, svarbios dėl to, kad pačios moterys pradėjo e, kažką daryti, jos palieka tą vien tik tradicinį vaidmenį, siekia platesnių dalykų ir Jemenas vargu ar grįš į pradinę padėtį, pokyčiai yra e, negrįžtami ir teigiami. Dėl žmogaus teisų klausimų pirmiausia, o paskui teisų prie platesnių politinių. Žmogaus teisų gynėjai ir bendravimas su žmogaus teisų organizacijomis, manau, kad visa tai yra labai svarbu. Mes turime kontaktinį punktą su jūsų kolege, kolega, dirb, je, kolege dirbame, kuri labai įsitraukus yra. Ir E, dirbti Europos Sąjungai yra nuostabu tai, kad mano veikla nesusijusi tik su politiniu ar plėtros aspektu. Aš e, turiu galimybę veikti plačiai ir mūsų plėtros programos skirtos, pavyzdžiui, moteriams padėti, įtraukti jas. E, išorės veiksmų tarnybos valdantytis direktorius lankėsi prieš porą savaičių. Jemene jis sutiko su plėtinės visuomenės atstovais, taip pat su mažumų atstovais. Puikus pavyzdys. Tokiu būdu mes atverėme kanalus ir, kas džiugu, dabar jau politinis e, mūsų sparnas turi pakankamai darbuotojų yra. Ir mes dirbame su jaunesniais žmonėmis jaunimo organizacijomis įvairiais visuomenės atstovais, ypač e, tais, kurie ne prisijungia prie GCC iniciatyvos. Aš galiu pasakyti, kad mes tikrai dirbame nežiūrint visų išsakytų surimtų elementų. Dabar keletas e, žodžių apie nacionalinį dialogą, apie platesnį koncesą E, procesą. Viskas prasidėjo Tahryro, Taryro aikštėje. Ir žmonės statė palapines, protestuodami taip pat ir Jemene. Bet dabar jau atsitraukta, nes žmonės sako, matome, kad pasiekėme tikslų, ta prasme, kad diskusijos perėjo į formalų formatą, tai yra nacionalinio dialogo konferencija, kurios tikslas yra sutelkti svarbiausius veikėjus, e, partijas, e, e, buvusioji partija, pagrindinė partija, bendrasis žmonių kongresas, GPC įsitraukia į šį procesą, kitos partijos taip pat yra papildomos uh, kvotos e, naujoms partijoms, pavyzdžiui, moterų, jaunimo ir kitų e, etninių grupių atstovams, kuriems visiems atstovaujame nacionalinėme dialoge. Iš tikrųjų pozityvų nepaprastai tai, kad žmonės susitelkė, įkūrė devynės darbo grupės, jie susitiko, pradėjo kalbėti ir supranta, kad jiems pavyksta susikalbėti, kad jo, kad daromi tokie dalykai, kurie vargiai buvo įsivaizduojami prieš e, keletą metų. Tai nepaprastai keista patiems pašnekovams, bet e, Jemeno visuomenė supranta, kad tai ne viskas, reikia matomų ženklų, kurie leistų visai tautai patikėti, kad pokyčiai gali įvykti. Europos Sąjunga remia nacionalinio dialogo uh, pastangas, jungtinių tautų generalinės sekretorius e, pastangas, mes norime taip pat višalio požiūrio, norime bendrauti su nevyriausybėmis organizacijomis, bet taip pat remiame ir jungtinių tautų pastangas e, paremti perinamojo laikotarpio teisingumo sistemą. Mes konkrečiai taip pat remiame rinkimus, rinkimų procesą rinkėjų sąrašų sudarimą ir politika ir kiti dalykai turi būti susijęti, nes kitaip mes negalėsime veiksmingai dirbti. Nacionalinis dialogas e, e dar yra tik prasidės ir mes labai kol kas esame optimistiškai nusteikę, ne viskas bus lengvai pasiekiama. E, bet politinis pagreitis e, yra dar labai akivaizdus. Matome, kad atsiranda daug politinių veikėjų, kur, yra daug politinių veikėjų, kurie nedalyvauja dialoge, kaip uh, e, GTN iniciatyva, GCC iniciatyva. Ir mums reikia uh, dirbti toliau. Taip pat visuomet mes visuomet perspėjom ir apie tai kalbėjo vasarį e, saugumo taryba. Mes galvojame, kad tie, kurie nedalyvauja dialoge, kai kurie galvoja, kad jie taip pat gali įtakoti įvykius Jemenė, bet tai kelia susirūpinimą, kai kur labai rimtą susirūpinimą. Ir e, tikrai reikia galvoti, kaip žmonės sutelkė siekia rimtų pokyčių. Aš e, išlieku optimistė dėl nacionalinio dialogo, bet taip pat manau, kad mes turime dirbti labai stipriai ir būtent tą darome politinė prasme. Ir e, taip pat pasilai misijas vietoje. Dar Keletas žodžių dėl sanos ir tyrimų. Šie klausimai nepamiršti, bet galiu Jums pasakyti, kad atsakymas yra labai paprastas. Niekas net ir negalvoja, kad dabar reikėtų kažkaip atsisakyti kokiu nors susitarimu. Pagal GCC iniciatyvą buvo suteikta E, tam tikras imunitetas ir niekas neketina panaikinti jo, o dėl kitų atvejų e, vyksta diskusijos dėl pernamio laikotarpio teisingumo. Buvo pateiktas teisėkuros pasiūlymas, bet e, jis nebuvo patvirtintas, parlamentui gražintas. Perinamojo laikotarpio teisingumas yra klausimas, kuris sukelia labai prieštaringas nuomonės dažnai pereinamojo laikotarpio. Taigi pasakyčiau, kad mes turėtume Jemeno e, teisėkuros atstovams vyriausybėms pilietiniai e, visuomeniai suteikti šiek tiek erdvės. Dabar jungtinės tautos įgyvena projektą e, skirtą visu, pol, E, pilietinė visuomenė visoje šalyje, e, siekiama tuo diskusijų ir tarptautiniai susitarimai yra nekvestionuojami, kurie yra pasiekti. Dėl Guantanamo e, žinote, kad principinga pozicija egzistuoja dėl Guantanamo. Yra rengiamasi tam tikrą prasme pamastyti, kaip Jemenas tvarkysi su tais kaliniais, jeigu jie bus gražinti, tačiau kol kas nieko iki galo nenuspręsta, taigi būtų pernelyg anksti kalbėti apie tai ir jungtinių valstybių pusė taip pat tai yra naujas e, elementas ir kol kas sunku komentuoti. Dar trumpai E, kiti klausimai, jūs klausėte apie e, nestabilumą, bijau pamiršti, e, noriu atsakyti į tą svarbų klausimą. Jau tai, ką minėjau, tarsi atsako jūsų klausimas. Svarbiausias klausimas dėl Jemeno - laikytis nacionalinio dialogo tvarkaraščio, ieškant atsakymų į klausimus klausimus, kurie ir sprendžia tuos klausimus, kurie ateityje, jeigu nespręsti, galėtų vėl sukelti nestabilumą. Aš galėčiau jums galbūt e, atskirai paaiškinti išsameu. E, šiaip stengiamasi visais lygmenimis, e, jungtinės tautos dirba ir pasiektas konsensusas. Tik tai tokiu atveju, jeigu egzistuoja toks konsensusas, atitinkamais klausimais yra galima užtikrinti ilgalaikį stabilumą. Tačiau mes turime stebėti, prižiūrėti tam tikrą prasme, o Jemenas pats turi pasirūpinti tais dalykais, įkaitai. Tai labai skaudi tema. Aš su vienu iš savo kolegų e, iš diplomatinio korpuso prieš valandą kalbėjau ir jisai sakė, puikiai žino, kokia yra situacija, jisai pasidžiaugė mano apsilankimų parlamente, jisai, kad žino, kad jūs taip pat siekiate, mm, kad būtų tvirčiau dirbam vietoje. Ir vienas iš dalykų, dėl ko su juo kalbėjau, niekas iš tikrųjų nežino iki galo, kas atsitinka, kai tie klausimai sprendžiami. Tai yra sudėtingi, diskretiški dalykai yra labai daug elementų. ES misija mm, stipriai remia Austrijas ir Finijos, <laughs> atsiprašau, Suomijos misijas įvairiais būdais. ir girdime vis gandą, kad buvo sumokėta išpirka. Aš e, tikrai negaliu dabar komentuoti gandų, galiu pasakyti tik tai, tai kad e, apskritai išpirkų mokėjimas sukuria naujus reikalavimus Ir vakar matėme, kad e, pietų afrikiečių pora buvo pagrobta Jemene ir aš tikiuosi, kad iš to, ką sakau, galite suprasti, kokia yra potekstė. Aš nežinau, ar tarptautinė bendruomenė negali imtis principingos pozicijos šiais klausimais tam, kad e, ateityje atgrasytų tuos, kurie ketina siekiai e, paimti žmonės įkaitais. Mano ambasado yra maždaug 32 žmonės, mes turime visur dirbti e, nevyriausybinėse organizacijose, eiti į ministerijas e, visoje šalyje, bu, važinėti po šalį, mes bunkerį kokiam nors ne, neturėtume sėdėti, mūsų yra toks darbas bet tai yra užburtas ratas, nes kai paimami įkaitai yra keliami vis griežtesni reikalavimai, e, grasinimai, o institucijos tada turi imtis atsargumo priemonių. E, e, niekas, turėdamas bent kiek sveiko proto, nevažinėtų po šalį, jeigu nesuvoktų, kad yra kažkiek apsaugotas. Okay die Übersetzer. Okay. Um. Good. Um, then let me um, girls education. Dabar norėčiau pakalbėti apie mergaičių švietimą, apie e, ginkluotus nepilotuojamus orlaivius. Apie tai irgi pasisakoma viešumoje ir diskusija tuo klausimu vyksta. Reikia atsakyti į tuos klausimus e, taip, kad ilgam būtų priimtas, rastas sprendimas ir kad šalyje daugiau nekiltų problemų. Manyčiau, kad jau apriepiau plačiai visus klausimus. jeigu dar yra neatsakytų klausimų, e, prašau priminti, aš siūlyčiau Europos parlamentui įsitraukti į kitais metais vyksiančių rinkimų stebėseną, kad rinkimai būtų teisingi, kad e, būtų atsižvelgta į Jemeno žmonių lūkesčius dėl šio laikinės valstybės. Ačiū Jums. Ačiū, kad dar kartą patvirtinote, svarbu, kaip svarbu yra stebėti rinkimus. Iš tikrųjų, tai nėra mūsų komiteto kompetencija, bet mes perduosime šį prašymą atitinkamoms tarnyboms tikrai turime stebėti, kokia yra situacija Jemene, dirbti regioniniu mastu su kaimininėmis valstybėmis ir, kaip jau minėjau, rengsime atskiras ataskaitas, stengdami, stengdamiesi atsiliepti šią situaciją ir tikėsimės teigiamų rezultatų. Ačiū.